Buonasera Martina. Colleghi, iniziamo con l'approvazione dell'ordine del giorno. Se vi sono... Labą dieną, kolegos. Iš pat pradžių patvirtinkime darbo atvarkę. Atrodo, da, prieštravinčių nėra, tai darbo atvarkė patvirtinta. Pereiname prie kito punkto. Tai yra stabilumo priemonės įtvirtinimas. Pranešėja yra Franciska Katarina Brandner. Šiam klausimui aptarti turime vieną valandą. Tikiuosi, e, to ir užteks. Mes pabandysime įnešti savo įnašą į stabilumo pranešimą, kurį nagrinėsime mėnesio pabaigoje. Ši stabilumo programa yra skirta ES reaguoti į įvairiausias grėsmes jos saugumui ir stabilumui ir apriepia įvairius aspektus - krizių valdymą, taikos kūrimą, pagalbą po gamtinių katastrofų. Siūlau, kad pirmiausia išklausytume ekspertų, o paskui paprašysiu pakalbėti pranešėją. Turime, šiandieną pas mus atvyko įvairių ekspertų. Taigi, pirmiausia, žodį suteikiu Mark Minelį. Labą dieną, ačiū už šią progą pakomentuoti komisijos pasiūlymą dėl, dėl šios stabilumo priemonės manęs paprašė pakalbėti apie silpnasias ir stipresias pusės. Turbūt stipresias iš jų visi žinote. Ši priemonė geografiškai nėra pribota. Neriboja jos ir kiti tinkamumo kriterijai. Susitelkiama ties konfliktų prevencija. Norėčiau kiek ilgiau pakalbėti apie kitus klausimus. Pirmiausia, rizikos prisėmimą. Šis, ši priemonė numato rizikos aspektą 70 procentų lėšų turi būti skiriama kylančioms krizėms suvaldyti ir taip pat per tą laiką reikėtų e, pradėti konsultacijas su vietos valdžia. Ir krizių laikotarpiais reikia reaguoti labai greitai, reikia politiškai būti pasiruošus, e, kad vietoje situacija bus pakrikusi ir vietos valdžios institucijos negalės vienos suvaldyti situacijas ir todėl reikėtų numatyti atitinkamus instrumentus. Antra, dėl CSDP misijų, delegacijų ir bendrijos instrumentų. Tarp institucinėme lygyje tai reiškia, kad reikia pasinaudoti visomis galimybėmis, kurias EADS. EIVD yra numačiusi Man atrodo, kad delegacijų vaidmuo galėtų būti aiškiau apibrieštas pasiūlyme. Vietos delegacijos turi suvaidinti svarbų vaidmenį programavimo laikotarpėje, ypač dėl to, kad gali suteikti savalaikę iš ankstinę informaciją apie situaciją vietoje, taip pat prisidėti prie sprendimų prieimimo skirstant lėšas. Taip pat, kalbant apie stebėseną, delegacijos gali padėti surinkti informaciją apie išlaidas vietoje, taip pat ar vykdomos priemonės yra pakankamai veiksmingos. Trečias pastebėjimas yra susijęs su e, vertinimu, efektyvumu ir e, ataskaitomis. EFS e, laikomas sėkmingu instrumentu, atsižvelgiant į skirtas lėšas ir uh, rezultatus, pasiektus rezultatus bei gyvendintus projektus. Pavyzdžiui, kaip e, ISF, IFS galėtų pasiteisinti vietoje. Čia aš norėčiau paminėti pilietinės visuomenės vaidmenį. Išorės konsultantai nėra pakankami, taip pat turėtų būti visiškai įtraukta ir vietos bendruomenė per konsultacijas ir taip toliau. Ir dar neaišku, kaip, kokiu būdu vietos visuomenė galėtų prisidėti, dar tie instrumentai nebuvo apibriežti aiškiai. Briuselėje taip pat galima būtų konsultuoti su vietos visuomenė vertinimo proceso metu. Taip pat Europos parlamentas galėtų tuo užsimti. IFS e numato taikos kūrimo partnerystę, tai galima būtų sustiprinti per e, sisteminį, sisteminę lėšų panaudojimo stebėseną ir įgyvendinimą. Taip pat praeitie buvo daroma daug e, su brangos sutarčių sudaroma, tačiau e, ateityje to nereikėtų daryti. Taip pat ketvirta - sąsaja su kovos su terorizmu priemonėmis ir žmogaus teisėmis. Mūsų fondo patirtis e, Afrikos kišulyje rodo, kad e, kovos su terorizmu priemonės sukelia pavojų, kad bus pažeistos žmogaus teisės. Ir tai ypač svarbu, nes stabilumo priemonėje minima parama kovos su terorizmu teisės aktams ir teisės saugos procedūroms. Man atrodo, kad pilietinė visuomenė galėtų suvaidinti oficialų vaidmenį, užpildant šią spragą tarp kovos su terorizmu ir e, žmogaus teisų apsaugos. Ir čia paraginčiau sukurti stiprų žmogaus teisų stebėsinos mechanizmą. Ačiū. Grazie. Mr. Dėkoju. Andrew Sheriff iš Europos vystimosi politikos valdymo centro. Aš kalbėsiu apie keletą tyrimų, kuriuos esame atlikę. Mes stebėjome, kaip yra taikoma stabilumo priemonė daugelį šalių. Pirma, ką reikia pasakyti, kalbant apie stabilumo priemonę, yra tai, kad tai yra labai svarbi priemonė siekiant užkirsti kelią konfliktams ir sukurti taiką. Tačiau tai nėra vienintelė priemonė. Todėl labai svarbu išlaikyti e, šią priemonę tokią, kokia ji yra, kartu su kitomis priemonės, kaip tarkime DCI ar Europos kaiminystės politikos priemonė. Taigi, jeigu norime užkirsti kelią konfliktams ir kurti taiką, reikia tam skirti, reikia vykdyti tokias iniciatyvas ir priemonės, kurių trukmė būtų ilgesnė negu 18 mėnesių. Taigi šią priemonę reikia integruoti į kitų priemonių lauką ir reikia užtikrinti, kad ši priemonė nebūtų susilpninta kitų priemonių atžvilgių. Kitas dalykas. Kalbame su e, žmonėmis, kurie taiko šią priemonę, jie pabrėžia šios priemonės greitą reagavimą ir to greito reagavimo svarbą. Tačiau yra ne vienas atvejis, kai nuo minties imtis sparčių veiksmų iki tol, kol yra paskiriamos lėšos ir jos pasiekia gavėją, praeina daug laiko. Taigi mums reikia skirti dėmesio šios priemonės greitesniam reagavimo užtikrinimui. Demokratinė priežiūra ir šios priemonės pridėtinė vertė yra labai svarbi. E, demokratinė priežiūra negali sulėtinti šios priemonės taikymą šio fondo dydis išaugo, lyginant su praėjusiu laikotarpiu ir dabartinė suma. Tačiau bendra suma yra mažesnė, jeigu mes žiūrėsime į ketvirtąjį skirsnį, negu kad praėjusi kartą. Nes esama ir kitų stambesnių priemonių. Aš nemanau, kad būtų galima dar labiau mažinti šios priemonės lėšų dydį. Na, kalbama apie šios priemonės ilgalaikį didinimą ir bent jau už savo tyrimų mes matome, kad greita reakcija yra labai svarbi ypač jeigu yra numatytas dar ir ilgalaikis jos taikymas. Kitas klausimas yra papildomumas ir skirtumas nuo kitų priemonių. Tarkime, humanitarnės pagalbos priemonė Taigi tą būtina atkreipti dėmesį, bet kalbant bendrai, ši priemonė yra labai naudinga vykdant ES išorės veiksmus ir mums būtina užtikrinti tuos teigiamus elementus, kad jie liktų galioti ir ateityje. Ačiū. Ačiū, ponas Mū. Ačiū, ponia pirmininkė, noriu padėkoti užsienio reikalų komitetui už kvietimą dalyvauti šiuose klausimuose dėl stabilumo priemonės sukūrimo. E, noriu tarti keletą žodžių apie dabartinę priemonę ir taip pat porą pastabų dėl e, kitų išorės politikos finansavimo priemonių. E, pirmiausia, Mes manome, kad stabilumo priemonė yra viena lankščiausių Europos išorės veiksmų e, priemonių, užtikrinančių taikos kūrimą. Ja koordinuoja valstybės narės, tartutinės organizacijos, pilietinė visuomenė. Taigi ši priemonė priklauso daugeliui. Mes palankiai vertiname šios naujos priemonės teigiamus aspektus. Tai yra supaprastinimas, taip pat ketvirtajame straipsnėje numatyta taikymo sritis įvairios priemonės, bei tai, kad bus atliekamas poveikio ir grėsmių vertinimas. Mes remsime šios pasiūlymo aspektus. Trečia, mes e, pateikėme savo e, rekomendacijas susijusias su taikos kūrimu ir konflikto mažinimu. E, taip pat numatėme, kad pagal trečią straipsnį reikia mažinti konfliktų grėsmės. Mūsų supratimu tai yra vienas svarbiausių aspektų užtikrinant taiką. Taip pat rekomendavome patikin, patik, padidinti finansavimą pagalbai skirtai konfliktų prevencijai ir pasirengimui krizėms ir taikojos skūrimui. Mūsų supratimu, tai yra vienas svarbiausių priemonės aspektų užtikrinančių e, konfliktų prevenciją. Taip pat e, siūlome panaikinti po konfliktinę pagalbą, nes mūsų supratimu e, tai jau apima humanitarnės pagalbos teikimo sritį, o nestabilumo užtikrinimo e, sritį. E, stabilizavimo misijos taip pat yra labai svarbios. ES turėtų e, teikti mokymo paslaugos. Tai yra puikia proga peržiūrėti finansavimą teikiamą ES įvertinant finansavimo veiksmingumą. Ir pagaliau mes rekomenduojame numatyti didesnį vaidmenį pilietiniai visuomeniai. E, tai numatyta penktajame straipsnėje. Kalbant apie e, tarp valstybinės grėsmės, mūsų supratimu, Europos saugumo agentūrų paroma nebus pakankama partnerių šalyse. Baigdamas noriu pasakyti, kad Apple mano, kad stabilumo priemonės taikymas galėtų būti sustiprintas derinant šią priemonę su kitomis priemonėmis, užtikrinant e, taiką ir grėsmių pašalinimą remiantis ir geografinėmis programomis. Ačiū. Last is Kristesku. Uh, Ačiū. Toliau ponė Kristesku. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Aš atstovauju krizių valdymo iniciatyvą. Kaip turbūt žinote, mano organizacija yra Suomijos taikos um, kūrimo organizacija. Mūsų darbas pirmiausia susijęs su tarpininkavimu visame pasaulyje konfliktinėse zonose, taip pat palaikome taikų konfliktų sprendimų Karabache, taip pat Padneržės regione Moldovoje, taip pat Jemenė, Afganistane, Pietų Sudane ir Palestinoje. Įgyvendiname anksčiau minėtus projektus, gauname lėšų per stabilumo priemonę ir šiandien manęs paprašė kalbėti konkrečiai apie mūsų patirtį įgyvendinant taikant šią priemonę. Konkrečiai kalbėsiu apie tam tikras išvalgas, kurias įgavome dirbdami par, e, kar, įgyveninami Kalnų Karabacho projektą. Yra keli pastebėjimai, kuriuos norėčiau išsakyti, tačiau uh, E, apsiribosiu keturiais. Pirmiausia, labai džiaugiamės, kad buvo pasiūlyta pagreitinti šios priemonės įgyvendinimą ir manome, kad reikėtų teikti daugiau dėmesio į procedūrų paprastinimą pagalbos teikimui. E, mes patyrėme daug naudos per 18 mėnesių trukusią paramą ir, kaip tikriausiai žinote, Kalnų Karabacho konfliktas yra ilgai trunkantis, aišku, 18 mėnesių nepakanka įgyveninti visas taikos palaikymo priemonės. Mes esame pateikę kompensacijos pasiūlymą 2011 birželį, kad galėtume tęsti savo veiklą, tačiau vis dar laukiame, kad oficialiai būtų pasirašytas mūsų kontraktas. Turbūt nereikia minėti, kad toksai, tokia didelė spraga finansuojant mūsų veiklą įtakoja tos veiklos veiklos tekst, neigiamai įtakoja tos veiklos testinumą ir projekto testinumą. Taip pat norėčiau paminėti, kad dėja ES įvaizdis regione dėl to buvo suprastėjo. Ir todėl manome, kad pasiūlymas e, taikyti išlygą ir netaikyti komitologijos yra labai svarbus. Antras pastebėjimas yra susijęs su septintuoju straipsniu. Manome, kad labai svarbu, kad e, išskirtinės priemonės ir tarpinio laikotarpio programos galėtų būti prailgintos iki 13 mėnesio E, ypač e, užsitęsusiose konflikto zonose, kaip Kalnų Karabachas, kur reikia ES paramos pilietiniai visuomeniai. Čia trumpalaikės priemonės neturės didelio poveikio. Kalnų Karabacho konfliktas, kaip žinote, yra labai specifinis, kadangi kiti ES instrumentai negali teikti finansavimo jam ir todėl remiame 17 straipsnio pakeitimus. Trečias pastebėjimas yra susijęs su koordinavimo klausimu. Mes manome, kad jis yra be galo svarbus. E, antrasis straipsnis, kuriame kalbama apie sąjungos paramos nuoseklumą ir papildomumą, manome, yra be galo svarbus, ypač įgyvendinant E, iš stabilumo priemonės e, finansuojamas priemonės e, jautriuose regionuose. Tai ypač svarbu sprendžiant regioninius konfliktus, kurie persi, persiduoda į kaimininius regionus, nes dažnai trūksta koordinavimo tarp ES ir valstybių narių, narių ypač vietos ligmenyje ir kartais uh, Mes, kaip nevyriausybinės organizacijos, kartais turime koordinuoti šių institucijų veiklą. Pateiksiu konkretų pa, pavyzdį. Bilisio delegacijos mm, konfliktų valdymas Armenijos, Azerbaidžiane ir kitose valstybėse. Taip pat mūsų bendradarbiavimas su Europos parlamentu yra labai puikus. Manome, kad parlamentas turėtų labiau įsitraukti į programavimo veiklą mm rengiant pagrindinius dokumentus. Taip pat, kaip kolega minėjo, ES delegacijos turėtų labiau įsitraukti į programavimą ir turėtų daugiau bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis, tokiamis kaip mūsų. Ir jums leidus paskutinis pastebėjimas dėl įvertinimo. Mes, pavyzdžiui, Turime atlikti savo projektų įvertinimą ir nemanome, kad tai yra geriausias būdas e, vertinimui atlikti, kadangi negalima paskui viso užtikrinti grįžtamojo ryšio su programavimo veikla. Ir todėl norėtume, kad komisijos išorės veiksmų tarnyba, ką nors dėl to padarytų. Ačiū labai. Labai jums ačiū. Dabar steiksiu žodžiai poniai Brenkner, kuri yra pranešėja. Ačiū. Taip pat norėčiau padėkoti visiems keturiems ekspertams. Ir dėkoju Jums už Jūsų žodžius, už tai, kad jūs paminėjote labai svarbius aspektus. Taigi dėkoju Jums, kad atvykote ir esate pasirengę diskutuoti šiuo klausimu. Norėčiau padaryti keletą komentarų. Ši priemonė vadinasi stabilumo priemonė. St e, stabilumas turi tam tikrą neigiamą aspektą, ypač kalbant apie Šiaurės Afrikos šalis, kurie ilgą laiką viešpatavo diktatoriai. Ir tame regione žiūrima gan skeptiškai į patį priemonės pavadinimą, į patį žodį stabilumas. Aš sakyčiau, kad būtų geresnis pavadinimas krizių prevencijos reagavimo į krizės priemonė. Taigi siūlyčiau pagalvoti apie tokią galimybę. Dabar taikymos rytis. Manau, du kartus buvo paminėta, kad stabilumo priemonė ir humanitarnės pagalbos priemonė persidengia tam tikrais aspektais. Aš sutinku, kad mums reikia daugiau aiškumo ir mažiau dubliavimuose. Ypač šiais laikais, kai išteklių nėra daug. Kalbant apie saugumo grėsmes, kylančias po gaivalinių nelaimių, Aš norėčiau, kad ši priemonė būtų skirta tik tai toms situacijoms, kurios yra susijusios su saugumu. Toliau, trečias pastebėjimas - žmogaus teisų apsauga, kovojant prieš terorizmą. Apie tai taip pat jau buvo užsiminta. Kaip jūs žinote, buvusi komisarė Ferrero Valner pasisakė už visišką žmogaus teisų apsaugą kovojant prieš terorizmą, tačiau niekuomet nebuvo parengtos kažkokios gairės arba institucinis mechanizmas, kurį dėlėtų taikyti institucijose. Kaip žinote, yra konkrečių gairių, kurias yra parengusi, tarkime, Junktinės karalystės užsienio reikalų ministerija ir manau, kad ES turėtų daryti tą patį. Reikėtų įvesti straipsnį, kuriame būtų reikalavima vykdyti žmogaus teisų stebėjimo mechanizmus ir būtų galima įkvėpimo ieškoti Junktinės karalystės užsienio reikalų ministerijoje. Ketvirta. Aš norėčiau, kad aiškiau būtų kalbama apie tarpininkavimo dialogą. Ir penktasis mano punktas, daugelis iš jūsų apie tai jau kalbėjote, yra susijęs su pilietinės visuomenės organizacijų veikla. Ypač kalbant apie vertinimą. Daugelis sakė, kad prieš tai vertinimą atlikti sunku, Bet kalbant konkrečiai apie vertinimą, būtų svarbu sustiprinti pilietinės visuomenės vaidmenį. Ir paskutinė mano pastaba yra susijusi su Europos parlamento vaidmeniu. Žinoma, mūsų vaidmuo yra svarbus. Mes dėrėsimės dėl visų finansinių priemonių, apie tai turime kalbėti visi kartu. Andrew Sheriff kalbėjo apie šios priemonės greitą taikymą. Čia negalime pamiršti finansinio reglamento. Turiu priminti, kad vyko keletas trejato susitikimų. Ir mes, kaip Europos parlamentas, norime, kad būtų lankščiau leidžiamos išlaidos, reaguojant į krizės, tačiau tam pasipriešino taryba. Taigi mūsų pirminė pozicija buvo gera. Deja, taryba blokavo tokį mūsų pasiūlymą užtikrinti spartesnį priemonės taikymą. Ir paskutinis mano pastebėjimas dėl finansinės numatytos sumos. Jūs sakėte, kad e, palyginamasis e, šios priemonės pranašumas būtų greitis. Galėtume grįžti prie konkrečių skaičių. Aš esu pasirengusi atviroms diskusijoms ir dėryboms, jeigu išplėsime taikymos rytį iki gaivalinių nelaimių ir grėsmių visuomenės sveikatai, tai tokiu būdu turėsime vieną situaciją, jeigu ne kitą. Taigi dėkoju kolegoms ir ekspertams už išsakytą nuomonę ir laukiu kolegų pastebėjimų bei klausimų. Ačiū. Allora, prima intervenire sarà il relatore. Ačiū. Pirmiausia, ponas Guvaltiri, šešėlinis pranešėjas, tada kiti nariai. Ačiū. Aš esu šešėlinis pranešėjas socialistų ir demokratų frakcijos vardu. Norėčiau padėkoti ekspertams, supažindinusiems mus su šia priemonė. Ši priemonė yra labai svarbi, jo labiau, kad ji yra specifinė priemonė tiek savo turiniu, tiek procedūra. Norėjau kalbėti trumpai, tačiau noriu pabrėžti keletą dalykų. Pirmiausia, pritariu pranešėjos parengtam pranešimui turiniui. Pritariu, tačiau yra ir atvirų klausimų. Juos reikėtų išsiaiškinti. Kai kuriuose srityse yra pateikiama pakeitimų, kai kurie pakeitimai eina tinkama linkme, kai kurie visgi yra pernelyg konservatyvūs. E, stabilumo priemonė yra taikoma e, de facto, tiksliau pritaikoma de facto prie besikeičiančių aplinkybių. Vis dėlto nauja priemonė yra kuriama vadovaujanti senuoju reglamentu. O senasis reglamentas buvo patvirtintas dar prieš Lisabonos sutartį. Ketvirtas ir penktas straipsnis buvo atnaujinti E, pritaikyti e, taikos kūrimo procesams, tačiau pirmasis ir antrasis straipsnis išliko toks, kaip buvo, ir čia kalbama apie tai, kad e, bendradarbiavimo vystimosi labui bei ekonominio ir techninio bendradarbiavimo priemonės turi būti taikomos ir toliau. Tačiau iš esmės visos priemonės turi būti taikomos koordinuoti, taigi apie šį klausimą dar kartą turime pasvarstyti. Kolegė Brantner kalbėjo ir apie kitus dalykus, kuriuos vertiname kiek kritiškai. Vienas tokių yra Europos parlamento vaidmuo. Savame suprantama, Galima kalbėti apie skubos procedūrą, apie priemonės taikymo efektyvumą, tačiau e, neturėtume numatyti tik deleguotojų teisės aktų procedūros taikymo. O kalbant apie taikymo sritį, e, pagal 7 straipsnio 7 dalį e, parlamentui bus teikiama ribota informacija, lyginant informacijos teikimą pagal egzistuojantį reglamentą. Mano supratimu, e, šis principas yra pasirinktas ne laikantis Lisabono sutarties, e, tačiau atsižvelgiant į bendrąją užsienio ir saugumo politiką, į jos reikalavimus. Vis dar yra e, tam tikrų kolizijų tarp šios priemonės ir kitų priemonių. Manau, kad reikėtų labiau akcentuoti šios priemonės specifiškumą ir stiprinti tuos elementus, kurie šią priemonę išskiria iš kitų priemonių. Turėtume vengti bet kokio dubliavimuose. 30 mėnesių laikotarpis man taip pat kelia nerima, turime dar kartą šį klausimą apsvarstyti. Ketvirto straipsnio priedas. Čia kalbama apie klimato kaitos tikslus Vėlgi, jei šį priedą taip ir paliksime, tai neteksime šios priemonės specifiškumo. Juo labiau, kad dėl bet kokių dalykų sutardami turime labai nusakliai apie juos pasvarstyti. Ačiū. Ponas Preda, EPP frakcijos vardu. Ačiū, pirmininkė. Jums leidus norėčiau pateikti keletą klausimų. Ir kalbėsiu iš savo pozicijos, bet taip pat ir pono Keliamo vardu, kuris paprašė už jį pasisakyti. Pirmiausia, kiek tai liečia mane ir, ir ekspertus. Ir tai, ką jie sakė apie stabilumo priemonę. Ar ji pakankamai gerai apibriešta dabar, atsižvelgiant į sąsajas su kitais, kitomis finansinėmis priemonėmis? Ar tas apibrėžimas palengvina skirti lėšas konkrečiose situacijose? Ar yra pakankamas koordinavimas? užtikrintas. Arba asocijavimas e, sąsajos tarp įvairių finansinių priemonių. Antra, norėčiau paklausti ekspertų štai ko. Ką jie mano apie tai, ką reikėtų tobulinti bendradarbiaujant tarp valstybių narių ir ES, kadangi turbūt galima būtų pasakyti, kad stabilumo priemonė užbėga už akių Lisabono sutarties logikai, kurie kalbama apie nuoseklumą ir atitikimą. ES politikų, bet turime nepamiršti ir saugumo bei vystimosi iššūkių. Taigi mums reikia nuoseklumo ir, ir atitikimo, tačiau taip pat reikia atsižvelgti ir tai, ką daro valstybės narės, kaip jos reaguoja į kritinės situacijas, kaip jos bando užkirsti kelią konfliktams. Taigi norėčiau išgirsti, ką ekspertai mano apie galimus patobulinimus, apie bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir ES. Pono Keliamo vardu norėčiau paklausti štai ko. Jis negalėjo atvykti ir pats, e, šių klausimų užduoti, bet norėčiau paklausti, paprašyti ekspertų pakalbėti apie 8 skirsnio antrą straipsnį ir pilietinės visuomenės dalyvavimą ir apie galimybę rasti įvairiausių standartų iš, skirtų išmatuoti tokiam įsitraukimo lygiui. Ar tie standartai dabar aiškiai api, apibriešti, ar pilietinės visuomenės įsitraukimas eksperto galva galėtų būti aktyvesnis? Kitas pono keliamo klausimas ekspertams yra susijęs su pirmojo priedo D skirsniu e, skirtu paramai tarptautiniams tribunolams, tarptautiniam baudžiamajam tribunolui Jis norėtų išgirsti jūsų nuomonę dėl šio straipsnio. Ačiū. Bene, onorevole Lambsdorff, shadow... Dėkoju, dabar ponas Lambsdorff. Labai ačiū, ponė pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjai už jos pastabas dėl reglamento. Kadangi darbai tik prasideda, keletas pastebėjimų. Aišku, tai, kad stabilumo priemonė yra ypatinga priemonė visame, visoje taip vadinamojoje ES saugumo politikos priemonių pintinėje. Antra, Europos demokratijos ir žmogaus teisų priemonė yra kiek artima ir stabilumo priemonė. Tačiau stabilumo priemonė yra daug skubiau taikoma priemonė. Tačiau ta stiprybė kartais gali tapti ir silpnybę. Jei stabilumo priemonė bus naudojamasi tik dėl uh, lankstaus ir skubaus e, šios e, priemonės taikymo aspekto. E, manau, kad turėtume vengti tokių situacijų, todėl turėtume tiksliau apibriežti šios priemonės taikymo sritį. Manau, teisingas pranešėjos pasiūlymas į taikom, taikymo sritį įtraukti e, krizių prevencijos ir taikos kūrimo procesus. Visiškai dar nesu tikras, kaip mums pavyks pakeisti kai kuriuos strateginius aspektus, užtikrinant lankstų priemonės taikymą. Nes gali būti, kad e, kai kur e, atrišę rankas, kitose srityse tas rankas vėlgi surišime. Uh, Taigi reikalingos tikslesnės apibrieštys, o dėl paties pavadinimo aš pritarčiau bet kokiam pavadinimui. Man stabilumas jokių būdų nėra keiksmažodis, e, na, kiek ten gilintumės į pačią semantiką ir arabų pavasario palitim, palikimą. Aš tikrai nesu toks jautrus kaip Vašingtonas. Aišku, būtų galima kalbėti apie demokratijos skatinimą, tačiau po JAV patirties galbūt tas žodis irgi nėra labai tinkamas. Uh, palankiai vertinu ir mano frakcija palankiai vertina tai, kad e, procedūra yra supaprastinta, palengvinant prieigą paramos gavėjams. Manau, kad tai yra žingsnis gera linkme. Ir e, tai leidžia padaryti, kad šis reglamentas taptų ne tik neeilinę priemonę, yra dar keletas dalykų, kur aš pateiksiu pakeitimus. Pirmiausia, dėl Europos parlamento vaidmens konfliktų prevencijoje. Ir kitas klausimas. 234 straipsnis e, dėl tarpvalstybinio koordinavimo. Manau, kad e, reikėtų apibriežti šią priemonę ir kaip papildomą priemonę, bet reikia numatyti labai tikslų koordinavimą. Uh, Ir e, trečiasis klausimas - žmogaus teisų aspektas. Aš visiškai pritariu pranešėjai, mūsų frakcijai šis aspektas yra be galo svarbus. Ačiū. Parola, Labai jums ačiū. Ponas Mūnis. Pone Mūnis. Ačiū. Pone pirmininkė, dėkoju visiems ekspertams, kurie pristatė mums šios stabilumo priemonės pakeitimus. Aš rengiu nuomonę biudžeto komitetui šiuo klausimu ir iš esmės aš pritariu tam, ką sakė ponė Brantner ir ką sakė ponas Lamsdorf. Kalbant apie Europos parlamento vaidmenį, deleguotus teisės aktus ir parlamento vykdomą priežiūrą, aš manau, kad reikėtų visą tai labai aiškiai apibrėžti. Lieka vis tik tai keletas klausimų, nepaisant atsakymų gautų iš išorės veiksmų tarnybos. Ir čia kalba eina apie naujos, naujosios priemonės prioritetus, ypač kalbant apie saugumą ir suklastotų vaistų kontrabandą. Taigi, koks yra pagrindinis šios stabilumo priemonės tikslas? ar tai yra susijęs su taikos užtikrinimu ir konfliktų prevencija. Aš norėčiau sužinoti, koks yra saugumo vaidmuo, kalbant apie šios priemonės taikymą. Tarkime, man labai svarbus yra prekybos suklastotais vaistais klausimas ar tokio pobūdžio nusižengimas galėtų kelti grėsmę kai kurioms valstybėms narėms. Tačiau yra ir kitų grėsmių e, keliančių pavojų visuomenės sveikatai, konkrečioms gyventojų grupėms - taikos skūrimas, demokratijos įtvirtinimas, krizinių situacijų sprendimas. Būtent tokius klausimus turėtų spręsti ši priemonė. Žinoma, globaliame pasaulyje kyla daugybė kitų grėsmių. Žvelgiant iš biudžeto pusės, reikia galvoti apie šios priemonės įgyvendinimą, ar įmanoma būtų taikyti šią priemonę tokioje daugybėje sričių. Kitas dalykas yra numatyti procentiniai dydžiai lėšų dydis e, numatytas biudžete. Nežinau, ar dar reikėtų įtraukti visus tokius aspektus. Čia kalbama apie ginklus, apie demokratinių institucijų kūrimą, rinkimus ir taip toliau. Tai yra senieji prioritetai. Yra dar ir naujų prioritetų. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju. Pone Dženiai iš Europos išorės veiksmų tarnybos. Pusantros minutės jums prašom. Išorės veiksmų tarnybos užduotis yra taikyti šią priemonę. Daugelis tradicinių priemonių yra sukurtos taip, kad būtų taupoma. Mes siekiame žinoma, visada sumažinti administracinės išlaidas, tačiau žinome, kad konfliktinėse situacijose kartais labai nedidelė pinigų suma gali atnešti didžiulių pokyčių. Taigi, skirdami nedėlės pinigų sumas, mes galime jas skirti pilietinės visuomenės atstovams. Ir aš manau, kad tai yra didžiulis šios priemonės turtas. Jis numato galimybę finansuoti smulkius projektus, teikiant paramą pilietiniai visuomeniai. Jis leidžia mums lankščiai reaguoti. Manau, kad šis reglamentas, jeigu toliau eis šią linkme, jam reikėtų pritarti. Pateikti pasiūlymai siekia pritaikyti Lisabono sutarties nuostatas ir ypač 21 straipsnį. Ačiū. Taso Villalonga. Yeah, thank you very much. Ačiū. Pirmininkė. Kalbama apie šios priemonės pridėtinę vertę. Jie yra tame, kad šią priemonę galime įspręsti kai kurios dalykus, kurių negeba spręsti kiti, kitos priemonės, laikantis subsidarumo principo. Nebuvo minėta tai, kad komisijos pateiktame naujo reglamento pasiūlyme yra numatyta šią priemonę e, taikyti tuomet, jei negalimas finansavimas pagal e, kitas priemonės. Jau buvo minėta, kad jei norime užtikrinti sklandų reagavimą į krizę, yra reikalinga ši priemonė, tačiau yra ir kitų situacijų, kai esame transregioninių grėsmių. Ir tada tam tikros intervencijos taikymos sritis išsiplečia. Čia kalbu apie, pavyzdžiui, Europos demokratijos ir žmogaus teisų priemonių, vystomojo bendradarbiavimo priemonę. Pavyzdžiui, kokainas yra pardavinėjamas iš JAV į, į vakarų Afriką, tada Magrebą, o tada patenka į pietų Europą ir šiaurės Europą. Kaip matote, nėra tokios geografinės priemonės, e, kuri leistų užkirsti kelią tarp valstybių tarpvalstybinėms, tarp regioninėms grėsmėms. O tai yra būtent šios priemonės, stabilumo priemonės grožis. E, kitas privalumas yra kova prieš terorizmą tiek vystamo bendradarbiavimo priemonė, e, tiek kitos priemonės neleidžia kai kuriais atvejais veikti, tuo tarpu stabilumo priemonė tuomet gali būti taikoma. Ir pagaliau mes galime finansuoti tokią politiką, kuri nėra specifinė, būdinga e, tam tikrai valstybei. Pavyzdžiui, Apple Ir tokios politikos nebūtų įmanoma finansuoti jokią kitą priemonę, tik stabilumo priemonę. Taigi komisija bandė atsižvelgti į senojo reglamento spragas, ypač į kovos prieš terorizmą galimybės. Tiesa, šiandien buvo paminėtas ir žmogaus teisės. Mes stengiamės e, skatinti žmogaus teisų apsaugą ten, kur veikiame. Yra taikomos tarptautinės jungtinių tautų organizacijos priemonės. E, taip pat e, skatiname ir pilietinio teisingumo idėjas. Taip pat siekiame užtikrinti demokratinę stebėseną ir kontrolę. Uh, Viena reglamento naujovių yra tai, kad daugiau dėmesio yra skiriama parlamento vaidmeniui kaip stebėsenos ir kontrolės institucijai. Taip pat mes ir toliau glaudžiai stebime visus veiksmus susijusius su kova prieš terorizmą. Praėjusiais metais Jemeno vyriausybė smurtu reagavo į uh, E, situaciją šalyje, kai kilo neramumai, prezid... E, vyriausiai įgaliotinė tuomet reaguodama į tokį smurtinį susidarojimą nusprendė nebeteikti finansavimo šiai šaliai. Ačiū, ponas Doj, komisijos vardu. Press the button. Button. Oh, sorry, excuse me. Thank you, sorry. Uh, thank you, Chairman. Uh, Ačiū pirmininkė. Michael Doyle esu stabilumo ir išras operacijų padalinio vadovas. Norėčiau greitai sureaguoti į pagrindinės pastabas ir klausimus. Pirmiausia, greitumo klausimas. Galiu Jums pateikti puikų naują pavyzdį. Prieš dešimt dienų jungtinės tautos paprašė ES e, skubios pagalbos pradedant jungtinių tautų stebėsenos misija Sirijoje. Ir per savaitę vyko diskusija, ką galėtume daryti. Buvo sukurtas tam tikras dokumentų paketas ir nuo praėjusio ketvirtadienio per tris dienas parengėme finansavimo sprendimą, pradėjome konsultacijas ir šį rytą buvo patvirtintas uh, sprendimas. Taip pat e, šį rytą, taip pat šiandien bus e, pasirašytas nurodymas įvykdyti tam tikrus pirkimus ir nusiųstas e, ambasadoriui Damaskė. Taigi, iš tikrųjų, išskirtinis šis atvejis per savaitę buvo parengta ir pradėta visa operacija. Mums tai pavyksta, kai iš tikrųjų to reikia. Dažniausiai prireikia, aišku, daugiau laiko. Kai dėl galimybės E, teikti paramą gamtinių katastrofų, po gamtinių katastrofų ir e, dėl to, ką pastebėjo šią popietę pranešėjas. Norėčiau pateikti kelis pavyzdžius, kurie parodo, kad svarbu turėti tokią galimybę. Pasižiūrėkime į Haičio situaciją po žemės drebėjimo arba Pakistane po smarkių potvinių prieš keletą metų. Tuo metu buvo būtina tose šalise išlaikyti stabilumą kad, e, kad gyventojai matytų, kad ateina pas juos pagalba. Taip pat reikia pasirūpinti ne tik humanitarinė, bet ir e, ankstyvo atstatymo veiksmais. Kaip sakė ponė Lamsdorf, mes, aišku, esame paskutinė galimybė. Jeigu negali įsikišti kitos e, tarnybos, tuomet turime imtis veiksmų mes. Dar e, vienas pavyzdys - Dominikos Respublikai, kuria užplūdo daug haičio pabėgėlių. Jeigu nedarysime ko nors, padėdami spręsti tokią situaciją, tokioje šalyje gali kilti dar didesni neramumai. Ir čia reikia papildomų lėšų, nei kad e, numatyta pagal EDF. Aš suprantu tai, ką sakėte apie lankstumo instrumentus. Dauguma iš jų buvo perkelta iš horizontaliųjų priemonių praėjusiais metais. Tai pavyzdžiui būtų naudinga vykdant Kalnų Karabacho projektą. Taip pat atsižvelgsime į programų vertinimo pastebėjimą, projektų įvertinimą. Mes kaip tik dabar bandome patobulinti mūsų strategijas. Dėl tarptautinių tribunų mes e, esame vienintelė priemonė, kuri gali teikti paramą tarptautiniams tribunolams. Tai yra labai svarbi parama laika, išlaikant saugumą tam tikroje šalyje. Ir tiek ten norėjau pasakyti. Ačiū. Mr. Mayer. Ponas Mayer. Thank you, Mr. Chairman. Oh, pardon, excuse me. Apologize. It's the first time I'm in, in your group, so. Uh... Ačiū, ponė pirmininkė, pirmą kartą čia dalyvauju. Norėčiau padėkoti visiems už uh, išsakytas mintis, už pastabas, už tokį gerą indėlį. Labai trumpa pastaba dėl kovos prieš uh, priekybos klastotais vaistais. Tai yra nauja tendencija, kuri veikia ypač Afrikos šalis ir ji gali turėti didžiulį destabilizuojantį poveikį. Taip pat, aišku, tai maitina ir kitokias nusikalstamas bei teroristinės grupuotės regione. Todėl reikia išlikti atviriems ir žiūrėti globaliai į tokius reiškinius. Dabar dėl gamtinių nelaimių įtraukimo. Mes palaikome santykius su šalimis gavėjomis, su regionais, žemynais ir pastebėjome, kad investicijos vien tik į kovos su terorizmu priemonės, tai yra investicijos vien tik į saugumo aspektą, labai brangiai kainuoja kuomet įvyksta gamtinė katastrofa, biologinis incidentas arba įvykdomas teroristinis išpolis, poveikis žmonėms yra toks pat. Kartais e, išplinta infekcijos, kurios paliečia didžiulį gyventojų skaičių. Taigi gamtinių nelaimių įtraukimas leistų mums lengviau mobilizuoti priemonės. Taigi apsiribojimas vien tik tai teroristiniais nusikaltimais arba panašaus paudžio nusikaltimais riboja mūsų veiklą, tai tiek ir norėjau pridurti. Pirmininkas, dėkoju. Dabar norėčiau kreiptis į ekspertus. Ar yra norinčių dar kartą pasisakyti? Taip, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu atsakyti kai kurios klausimus. Pirmiausia, noriu pabrėžti, kad ši priemonė iš ties yra unikali. Ir vėl noriu pateikti pavyzdį mes nebūtume sugebėję spręsti konflikto. Negalima buvo taikyti kaiminystės priemonės Kalnų Karabaho konfliktą sprendžiant, todėl kad Kalnų Karabahas nėra oficiali valstybė. E, taigi, Būtent ši priemonė mums buvo itin naudinga toje situacijoje be jos nebūtume, galė, nebūtume galėję padėti. Panas Preda kalbėjo apie e, piluo, pilietinę visuomenę aštuntajame straipsnėje. Aš manau, kad antroji šios straipsnio dalis turėtų ir likti tokia, todėl kad čia kalbama, kad reikėtų pasikonsultuoti reikalui esant. Manau, kad mes neveikiame vakume, mes veikiame labai jautriuose konfliktuose, todėl konsultavimasis su e, politikais, vietos valdžia, pilietinė visuomenė e, turi būti įtrauktas į bendrą strategiją. Manau, kad e, tai yra itin svarbu. Kitas dalykas susijęs su koordinavimu. Mano supratimu, koordinavimas valstybėse narėse vietos lygmenių yra labai svarbus. Moldovos atveju e, puikus pavyzdys e, gyvendinant kaiminystės politiką, kur koordinuojama buvo vietos lygmenio. E, tačiau e, Gruzija, Armenija ir Azerbaidžanas e, dalyvavo šia, šioje priemonė, priemonėje. Ir vyko valdybos posėdžiai ir manau, kad ši pagalba veikė būtent dėl numatytų bendradarbiavimo nuostatų. Tai svarbiausia. Pana Šerif. Dvi pastabos dėl e, valstybių narių koordinavimo galimybės. Atlikus konflikto analizę, ištyrus situaciją, yra parengiama e, valstybei pritaikyta ar krizai pritaikyta strategija. Turint tokią analizę būtų galima tinkamiau koordinuoti pagalbos teikimą, tačiau tai jau yra platesnis klausimas atsižvelgiant į konkrečias aplinkybės. Daug svarbesnis klausimas yra, koks ES vaidmuo krizių akivaizdoje, turint omenyje visas turimas priemonės. Dar vienas klausimas, kaip valstybės narės turėtų tas priemonės taikyti turint omenyje, kad ir ES delegacijos vietoje taip pat veikia. Dėl finansinių nuostatų ar reikėtų deleguotojų teisės aktų. Aš iš dalies sutinku išsakytam mintim. Tai yra finansinės nuostatos, neoficialiai jos cituojamos tiek pareigūnų, tiek paramos gavėjų. Atsižvelgiant į pateiktus pavyzdžius, kai mes darėme poveikio vertinimą, buvo aišku, kad pareigūnai dirbo kaip galėdami greičiau, laikydamėsi tų nuostatų ir reikalavimų, kurių jie turi laikytis. Martinelė. Andrew, norėčiau sugrįžti prie paskutinio paminėto punkto ir lėšų skirstimo. E, dirbdama Afrikoje CSDP misijoje pamačiau, kad nelabai lengva iš stabilumo priemonės gauti finansavimą e, CSDP misijoms. Aš tuo metu susisiekiau su E, stabilumo, už stabilumo priemonę atsakingų žmogumi. Man buvo pasakyta, kad e, pinigų nebebuvo ir nebegalima buvo skirti finansavimu, bet vis tiek gavome kelis tūkstančius dolerių. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad mažų lėš, mažos paramos skirimas netgi ne visada vyksta nuosekliai ir galbūt galbūt reikėtų pagalvoti, kaip sumažinti administracinę naštą. Taip pat dėl paramos paskirties. Tarpininkavimo ir taikinimo priemonės yra svarbi inovacija, tačiau man keila klausimų dėl delegacijų galimybės identifikuoti sritis, kur galima būtų skirti tas sritis palaikant tarpininkavimo pastangas, nes uh, mažai iš tų, kas valdo e, stabilumo priemonę konflikto vietose, e, kiek aš žinau, nelabai stengiasi įtraukti pilietinę visuomenę į tų dalyvavimo standartų kūrimą. Ir aš džiaugčiausi, jeigu komisija galėtų patobulinti šios e, matavimo standartus. Ir dabar pranešėja užbaigs šį klausimą. Ačiū kolegoms už išsakytas pastabas ir klausimus. Taip pat dėkoju komisijai ir EIVT. Taip pat sveikinu poną Doyle už tai, kad taip greitai parengė paketą dėl Sirijos. Tai yra puikia žinia. Taip pat pritariu ponui Lamsvarf kad e, iš tikrųjų iš vienos pusės bandome būti labai lankstus, iš kitos pusės e, bandome netapti tik e, tuščių puodų, iš kurio gali bet kas pasisemti savoje, užuot numatę kažkokius strateginius instrumentus. Ir dėkoju Marijai Mūnės už jos pastabas ir konkrečius pavyzdžius dėl to, kaip mm, finansuojami projektai ir kokia gali būti pridėtinė vertė. Ponas Gotierės kalbėjo apie klimano, klimato kaitą. Aš galėčiau tai ištrinti, kad būtų labiau mm, homogeniškesnis tas pranešimas. Tačiau, kad e, iš tikrųjų šis dokumentas būtų strategiškai solidus, aš tikčiau tai padaryti. Taip pat norėčiau trumpai grįžti prie humanitarnės pagalbos klausimo. Pone Doilį, jūs kalbėjote apie Dominikos Respubliką, kad EDF nenorėjo skirti pabėgėlių lėšų. Ne, tai nėra tiesa. Jie turėjo skirti tas lėšas. Jeigu jie pasako, kad negali, nenori jų skirti, tai nereiškia, kad negali jų skirti. Mm. Nesakiau, kad negali būti kokios nors nacionalinės katastrofos ar žmogaus sukeltos katastrofos, kuriai negalėtų būti panaudotos tos lėšos. Tiesiog sakiau, kad prioritetas turėtų būti teikiamas politiniams konfliktams visų pirma. Taip pat pritariu tam, ką daugelis iš jūsų sakėte apie mažas paramos sumas. Tai sukelia iššūkių pačiai ES ir tai yra susijęs su turimo personalo skaičiumi. Mes kaip parlamentas turime išlikti nuoseklus, kai prašome skirti mažas paramos lėšas. Tam reikia daugiau darbuotojų. Ir Europos parlamento vaidmuo. Čia norėčiau pasakyti, kad dėl šio klausimo dėrėjomės kartu su kitais klausimais, taigi ne viskas priklauso nuo manęs vien. Ir frakcijoje kartu su ponu Mauro, Lamsdorfu, Broku ir kitais frakcijoje apie tai bus dar kalbama. O aš turbūt e, pasiremsiu tuo, kas bus nuspręsta grupės, frakcijos Tačiau esu tikra, kad užsienio reikalų komitetas ir čia ras gerą sprendimą. Ir manau, kad pasiūlymas dar nebus greitai baigtas, nes dėrybos vyksta lygiai greičiai ir dėl visų kitų priemonių. Taip pat norėčiau dar sėki padėkoti Jums ir lauksiu Jūsų pakeitimų. Ačiū. Grazie. Ačiū. Padarysime trumpą pertrauką, nes turime sulaukti pranešėjo, kuris yra atsakingas už kitą klausimą, kurį mes dabar svarstysime. Dėkoju visiems už pasisakymus. Colleghi, passiamo al punto seguente. Kolegos, pereikime prie kito darbo tvarkės klausimų. Šį klausimą svarsysime kartu su delegacija ES ir Rusijos parlamentiniam bendradarbiavimui. E, bus tyrimo politinė ir socialinė raida Rusijoje 2012 metais naujo vaidmens pasaulinėje arenoje pasiekmi pristatymas. Šiame tyrimė yra kalbama apie Rusijos vaidmenį tarptautinėje arenoje. Kalba eina apie prezidento rinkimus, apie dėrybas dėl naujo ES ir Rusijos susitarimo apie Rusijos prisijungimą prie PPO ir apie Rusijos santykius su Šiaurės Koreja, Sirija ir kitomis šalimis. Buvo atliktas tyrimas ir mes, žinoma, norėtume daugiau informacijos apie raidą Rusijoje, apie ekonominę situaciją ir apie Rusijos bei ES santykius. Mes taip pat Norėtume žinoti, kokios yra naujo Rusijos ir ES susitarimo perspektyvos. Taigi norėčiau steikti žodį profesoriui Hansonui. Dešimt minučių daugiausiai jums prašom. Uh, Ačiū. Šią ataskaitą parengė politinių mokslų atstovas ir ekonomistas. Pagrindinis klausimas yra štai koks. Ar mes laukiame labiau atviresnės Rusijos? Aš sutelksiu dėmesį į ekonominę šio klausimo pusę. Ir pasisakysiu gan skeptiškai. Pasakyčiau, kad galbūt negalime tikėtis to, ko tikisi daugelis. Taigi, Rusija susiduria su daugybė iššūkių jos laukia daugybė iššūkių artimiausių metų. Mes negalime būti tikri, bet mes galime tikėtis, kad Rusija vasaros pabaigoje prisijungs prie pasaulio priekybos organizacijos. Taip pat Rusijos laukia kiti įvykiai, jie duoda galimybę Rusijai labiau atsiverti. Kaip žinia, nuo Liepos 1 Rusija perims pirmininkavimą didžiajam 20-ukui. Rusija Vladivostoke 2012 m. rugsėjo mėnesį renks APEC viršūnių susitikimą. Taip pat yra gan didelė galimybė kitais metais Rusijai tapti EBPO nare. 2014 metais yra numatytos numatyta žiemos olimpiada Sočyje ir 2016 metais futbolo pasaulio taurės čempionatas. Taigi visą tai suteikia Rusijai galimybių atsiverti. Aš suteiksiu, sutelksiu dėmesį į ekonominius aspektus, e, žemesni importo tarifai, eksporto mūtų nustatymas, žemės ūkio subsidijų viršinės ribos nustatymas, primtinos muitinės ir techninės kontrolės procedūros, taip pat didesnis atvirumas užsienio tiesioginiams investicijoms, intelektinės nusavybės teisės turi būti geriau saugomos ir ginamos, taip pat reikia kalbėti apie su priekyba susijusiamis investicinėmis priemonėmis ir negalima paminėti, nepaminėti ir kitų faktorių. Dabar kadangi Rusija prisijungs prie PPO? Na, pirmiausia, reikės prisimti tam tikrus įsipareigojimus iš karto po prisijungimo prie PPO, kitus reikės prisimti vėliau. 40 procentų tarifo sumažinimo turi įsigalioti iš karto, kita 40 procentų po trijų metų. E, muitai metalo laužui mažės per penkerių metų laikotarpį bus daugybė kitų pasikeitimų, apie kuriuos nekalbėsiu. Rusijai pavyko susidėrėti dėl tam tikrų gerų dalykų, kurie yra Rusijos interesuose. Taigi, kai kurios šalis turėjo daryti tam tikras nuolaidas derintis dėl narystės PPO. pagrindinis dalykas yra įgyvendinimas. Prisijungimas prie PPO atveria valstybę tarptautiniam atskaitingumui. Bet mes žinome, kad egzistuoja ginčių sprendimo mechanizmai PPO ir tokios procedūros užtrunka gan ilgai, kol yra išsiaiškinami klausimai, kurie būtų uh, priimtini visiems. Daugelis jūsų turbūt esate susipažinę su tais ilgalaikiais konfliktais. Tarkime, reikėtų kalbėti apie Boeingo ir Ebas atvejus. Čia reikėtų kalbėti apie labai ilgai trunkančią sagą. Ir sakyčiau, kad siekiant reformuoti ES siekiant reformuoti Rusijos ekonomiką, e, svarbiausia čia yra naftos kaina. Aš sutinku su daugybė už reformas pasisakančių rusų atstovų, kurie kalba apie sumažėjusias naftos kainas kaip pagrindinės paskatas reformuoti ekonomiką. Čia štai jūs matote Rusijos reitingus įvairiose srityse. Šie duomenys yra šių metų, 2012 metų. Iš esmės Rusija užima 120 vietą iš galimų 130. Detaliai to nekomentuosiu. Dabar e, paskaičiavimai, optimistiniai paskaičiavimai susijęs su Rusijos ekonominė veikla, su Rusijos BVP vidutinio vidutinės trukmės laikotarpiu. Iki 2020 metų yra 3,3 procentai. Čia štai matote viršutinę kreivę, kuri numato 5 procentų augimą. Iki 2020 metų kita žemesnė kreivė um, numato 2,3 procentų augimą. Tai yra du galimi scenarijai. PPU poveikis yra toks, kad 3,3 procentų augimas yra apačioje. Žinoma, gali būti čia įvairių paklaidų, bet tai yra įmanomas scenarius. Ar prisijungimas prie PPO užtikrins didesnę ekonominę laisvę? kai kurios buvusios komunistinės šalis, čia reikėtų paminėti Armeniją, iš viršaus į apačią, Armenija, Kinija, Gruzija ir Ukraina. Kinijos situacija negerėja, Ukrainos ne, taip pat Gruzijos gerėja, Armenijoje matoma gerėjimo ženklų. Tačiau negalima teikti, kad prisijungimas prie PAU e, turi stiprų poveikį ekonominiai laisviai. Dabar esama situacija raudona ir mėlyna linijos. Mes matome didesnį klėstėjimo rodiklį 2008-2009 metai, matome kreivą nusileidžia ekonominės krizės laikotarpis bet po to augimas buvo maždaug 4 procentų, bent jau viršutinėje linijoje. Taigi gerovė, klėstėjimas Rusijos namų ūkiuose augo. Šioje ataskaitoje mes taip pat kėlėme tokį klausimą, ar Rusija prisijungusi prie PPO labiau atsivers ir ar sumažės regioniniai skirtumai. Kalbant apie poveikį regioniniams skirtumams, e, prisijungus prie PPO padidėtų investicijų dydis, jis būtų sutelktas šiaurės vakaruose ir tolimuosiuose rytuose, bet e, aš suabejočiau dėl to, nes manau, kad ir Maskvos regionas, ir Maskvos rytis nuo to labai pasipelnytų. Rusija yra padalinta į teritorinius vienetus ir čia matome konkrečius regionus. Ren, e, Maskvoje nedarbas yra mažesnis negu 2 procentai, Ingušetijoje nedar, nedarbo lygis yra maždaug 50 procentų. Taip pat ataskaitoje yra kalbama apie pajamas. Pajamų skirtumas yra didžiulis. Naftos kaina ir BVP yra glaudžiai susiję. Čia matote grafiką, mėlynoji linija naftos kaina atspindi, tai yra ekstrapoliuota iki 2020 metų laikotarpio. Ir Rusijos prognozės gan optimistiškai skelbia apie stabilę, nedaug kylančią naftos kainą. Na ir išvados. Prisijungimas prie PPO gali pagelbėti Rusijai liberalizuoti ekonomiką ir visuomenę, tačiau Žinoma, kad yra ir kitų faktorių darančių poveikį Rusijos ekonomikai ir pilietiniai visuomeniai. Visų pirma, tai yra susijęs su tam tikrais vietos įvykiais. Tarkime, savaitgalį vyko protesto akcijos, demonstracijos. Na, neaišku, kokiegi bus naujoji vyriausybė, kas ją paliks, kokių naujų asmenų bus paskirta. Kitas labai svarbus dalykas yra naftos kaina. Net jeigu prisijungimas prie PPO ir su tuo susiję įsipareigojimai bus plačiai ir visiškai įgyvendinti, pats prisijungimas prie šios organizacijos nėra labai didelis. Aišku, esama tam tikros sinergijos atsiverimui išorniam pasauliui. Bet turiu pabrėžti, kad mes čia nekalbame apie didžiulį pasikeitimą, didžiulį Rusijos ekonomikos situacijos pasikeitimą dėl prisijungimo prie PPO. Ačiū. Ačiū. Dabar pana Svoboda. Ačiū, pane pirmininkė. Pratęsiu porą žodžių anglų kalba, visiškai pritariu pateiktoms išvadoms. Manau, kad pirmiausia tiesa ta, kad PPO narystė nekeičia Rusijos struktūrų ir bendrųjų charakteristikų. Tai rodo ir kitų šalių patirtis Kinijos, pavyzdžiui, pač didelių šalių. Uh, E, narystė PPO nieko daug nekeičia. Aišku, to šalis tampa atviresnės, padidėjo konkurencingumas. E, gal kai kurių didelių konglomeratų gale sumažėja, didelės e, kompanijos sustiprėja, gal vidutinio dydžio įmonė sustiprėja, jei taikoma sažininga konkurencija. Jo labiau, kad narystė PPO yra susijusi ir su tam tikru teisinio saugumo lais, laipsniu, kuris yra teikiamas verslui. Aišku, jei bus pažabojama korupcija. Taigi, turint omenyje tai, PPO gali daryti teigiamą poveikį modernizacijos procesams Rusijoje. Kitas klausimas - naftos kainos. Jos yra aukštos, stabdančios reformas. Ar šios kainos sumažės, dabar e, taip netrodo. Ir panašu, kad spaudimas kainams vis tiek išliks. Aš galvoju, kad naftos kaina išliks pakankamai aukšta, ypač turint omenyje ekonominės tendencijas, taigi ta kaina nekis. Ir tai savo ruoštų stabdys reformų galimybę Rusijoje, taigi jokių pažadų čia negalime tikėtis. Jei pasaulio ekonomika ištiks recesija, aišku, gal naftos kainos sumažės, kai kurie procesai Rusijoje sustiprės, tačiau kol kas to spaudimo reformuotis Rusijoje nėra. Yra kai kurių svarbių aspektų, tokių kaip pavyzdžiui vizų režimo supaprastinimas. Tai reiškia, kad daugiau piliečių keliaus į vakarus, atvyks daugiau mokslininkų, ekonomistų. Kita vertus, ir daugiau užsieniečių atvyks į Rusiją. Manau, kad tas judumas pagerės Dabar galbūt viduriniosios klasės atstovai nekeliauja tiek, kiek keliaus. Aišku, pasiturintys piliečiai keliauja, lankosi slidinėjimų kalnuose ir atostogauja, tačiau aš čia kalbu apie tą vidutinę klasę, vidurinę klasę, kurio situacija galbūt keisis. Dėl ES ir ES vyriausybių vieningos pozicijos, kaip žinote, ji kinta. Neseniai Vengrija su Nabuko daug palankiau vertina Rusija, nei buvo numatyta anksčiau ir Vengrija čia nėra išimtis. Manau, kad čia slypi didžioji problema, nes jei mūsų pozicija būtų vienoda, tai mūsų darybinė pozicija būtų daug stipresnė, galėtume daryti poveikį Rusijai. Ir aišku, ta ypač sudėtinga situacija su Ukraina, pavyzdžiui, dėl muitų sąjungos sutarties, dėl sustarimo su Kaz Kazakstanu. Uh, Visai šiais klausimais Rusija bando surasti balansą tarp e, susitarim, darybų dėl susitarimo su ES ir e, vai, savo vaidmens artimuosiuose rytuose. Ieškoma tinkamo balanso tarp skirtingų sričių, bandant įtraukti įvairius elementus Aš manau, kad ES pozicija šiais klausimais turėtų būti svarbi ir vieninga. Bendrai vertinant dėl sutarties dėrybų dėl PPO sutarties darybų, vėlgi čia pažangos didelės nėra padaryta. Dėl e, vizų režimo supaprastinimo, manau, kad šioje srityje būtų galėta pasiekti didesnės e, pažangos. Dėl energetikos politikos mūsų pozicijos vėlgi išsiskiria dėl e, ryšių su Rusija. atrodo, kad mūsų pozicija bus tokia dvilypė Rusijos atžvilgiu. Ir tendencijos irgi atitinkamos. Žiūrėsime, ką atneš artimiausios dienos. Jo tapo aišku, kad Putinas ir toliau laikysis autoritarinės valdžios pozicijos kai duodami tam tikri nurodymai vienur kitur, tačiau iš esmės pati sąranga nekinta, o pilietinė visuomenė bus dar labiau susiskaidžiusi ir silpnesnė. E, nes tos reformos, kurios daromos dabar, nėra tikros reformos. Jei pažvelgsime, kokios sąlygos yra, tai tai nėra žingsnis pirmin. Ir dabar aš nematau jokio didesnio postumio priekin. Gal kai kuriais atvejais, kai kuriuose savivaldybėse, kur yra išrenkama kita valdžia, kurią pripažįsta Putinas, gal tose atskirose vietovėse bus galima bandyti pažaboti korupciją ar pasiekti didesnių pasikeitimų. Čia gal vietos valdžia galėtų duoti tą postumį reformuotis ir modernizuoti mintis. O dabar mūsų požiūris turėtų būti pragmatiškas, kritinis, turėtume akcentuoti žmogaus teisų pažeidimo atveju, turėtume atidžiai stebėti, kaip vyksta dėrybos dėl PPO. Aišku, gerai, jei Rusija prisijungs prie PPO, nes tada galėsime reikalauti tam tikrų taisyklių laikymosi iš Rusijos, o žinia, kurią turime siūsti Rusijai, tai teisinės valstybės principas yra labai svarbus tiek užtikrinant pilietinės visuomenės vaidmenį, tiek ekonomikos skatinimą. Knut Fleckenstein, prezidentė della... Dabar norėčiau kreiptis į poną Fleckenstein, kuris vadovavo Europos parlamento delegacijai parlamentiniam bendradarbiavimui su Rusija. Kalbėsiu vokiškai. Svoboda hat eben. Ponas Svoboda kalbėjo apie šio tyrimo turinį ir išvadas. Neantrinsiu jo išsakytų minčių. E, turiu keletą pastabų. Iš tikrųjų, tyrimo neturėtume taip sudėtingai vertinti, e, kad Rusijos narystė PPO gali būti naudinga, tačiau nepriva, nebūtinai tokia bus, tai yra aišku. Uh, Aš e, ir taip supratau, kad mūsų, povei, mūsų įtaka, mūsų poveikis nebūtinai bus toks didelis, kaip norėtųsi. Pirmasis e, svarbus klausimas yra ES ir Rusijos bendradarbiavimo sutartis. EIVT e, atstovai, ES įmonių Rusijoje atstovai pabrėžė, kad Rusijos narystė PPO gali teigiamai paveikti užstrigusias dėrybas dėl ES ir Rusijos bendradarbiavimo sutarties. Šiame tyrime apie šio, šį klausimą kalbama labai nedrasiai. Įdomu, kodėl uh, Ar tai susiję su tuo, kad nėra bendro kurso dėl energetikos politikos, ar yra dar kokiu nors kitų priežasčių? Antrasis klausimas. Kokie Rusijos narystės EBPO privalumai Europos Sąjungai? Nes savo tyrimę šiam klausimui taip pat skyrėte savo dėmesį. Ačiū. Grazie. A questo punto la parola ai colleghi. Ačiū. Dabar ponas Ulin, o paskui ponas Kirilov. Atsiprašau, neišgirdau savo vardo. Netinkamai ištariau jūsų pavardę, sako pirmininkas. Ačiū už pristatymus ir informacija apie apžvalgą, kuri yra išsami ir gerai parengta ir susitelkė ties PPO. Tai yra labai svarbus žingsnis į priekį Rusijai. Iš kitos pusės taip pat ir Europos Sąjungai. Siekiant užtikrinti geresnę priekybos atmosferą su Rusija. Tačiau mano klausimas ir ko aš paprašyčiau atsakyti mokslininkų, kurie parengė šį dokumentą, yra susijęs su korupcija. Dokumente buvo minima korupcijos problema Rusijoje, tačiau neseniai Indem ekspertų grupės ataskaitoje skaičiau, kad maždaug 35 procentai Rusijos ekonomikos yra apimta korupcijos. Ir tai nėra vien tik vietos lygmens korupcija, ji taip pat yra ir centrinėme lygmenyje, aukščiaus, tarp aukščiausių politinių vadovų. Norėčiau e, jūsų paprašyti papasakoti, kaip e, įstojimas į PPO galėtų ir ar iš viso įmanoma pakeisti situaciją. Antras svarbus pastebėjimas, jeigu norime išvelgti teigiamų pokyčių Rusijoje, jie pirmiausia vyksta verslo srityje, aišku, su tuo susijusi ir korupcija, tačiau iš kitos pusės tai, kad trūksta teisės viršenybės ir jų įstojimas į PPO galbūt galėtų pagerinti situaciją, turėti poveikio įgyvendinant atitinkamas PPO taisyklės ir reglamentus. Nes iki šiol e, iš Rusijos pusės matėme labai, girdėjome, kad labai daug problemų kyla būtent teisės viršenybės nebuvimo e, srityje. Ačiū dabar kolega Kirilov. Ačiū. Aš norėčiau pakalbėti apie štai ką. Šioje analizėje daugiausia kalbama apie ekonominius aspektus ir nieko nesakoma apie Rusijos ir Kinijos santykius. Nors tai yra gana svarbus veiksnys. Kodėl giminių šį dalyką? Todėl, kad yra ženklų, jog ateityje bus vykdomi didelės apimties tarpvalstybiniai investiciniai projektai. Aišku, dar niekas, dar niekas Rusijoje bent jau nebuvo pradėta daryti tuo tikslu. Ir pirmą kartą pasirodė kritinis straipsnis Kinijos spaudoje, kritikuojantis tai, kaip vystosi Rusijos ekonomika. Visa tai yra tarpusavyje susiję, tačiau kalbant apie Kiniją, aš maniau, kad Rusija turėtų būti suinteresuota pasirinkti Europos Sąjungą kaip partnerę. Kitaip tariant, Europos Rusijai reikia Kinijos ir Europos Sąjungos, o Kinijai taip pat reikia Europos Sąjungos. Aš sutinku su visu, visu tuo, kas buvo pasakyta dėl dabartinės politinės situacijos. Ir dabar stebime tuos neramumus, kuriuos kelia naujai susikūrusi vidurinioji klasė, o ne žemesnio sluoksnio piliečiai. Tai yra įdomu. Taip pat, kalbant apie ekonominę laisvę, dabartinė situacijoje labiausiai kenčia MVI. Ir jeigu MVI nesiplėtos, tuomet Rusijos ekonomika ilgą laiką patirs stagnaciją. Antra, visiškai sutinku su e, galimų vizų panaikinimo e, poveikiu. Ir trečia, saugumo klausimai. Aš iki šiol nesuprantu, čia kalbu apie dėrybas dėl raketų. Kodėl mes vis dar negalime išspręsti to klausimo tarp NATO ir Rusijos? Mr. Schulz, please. Ponas Šulcas, prašom. Aš turiu klausimą ponui Hansen. dėl kokių priežasčių tikimasi didesnio teisinio tikrumo Rusijoje, jeigu Rusija įstos į PPO. Rusijoje neegzistuoja teisinės e, viršenybės principas. Nėra daroma jokios pažangos e, kovos su korupcija srityje. Buvęs Rusijos prezidentas Medvedevas nekarta skundėsi dėl teisinės valstybės principo nesilaikymo Rusijoje. Taigi, ką būtų galima padaryti, kad situacija pagerėtų? Pone Svoboda, jūsų pavardė netgi reiškia, kad jūs tikite laisvę. Ar mes čia nedarome klaidos, sulygindami kelionių, laisvę keliauti? su laisvė gauti vizas. Kelionių laisvė egzistuoja Rusijoje. Galima keliauti, tačiau yra suvaržytos kitos laisvės ir teisės. Laisvė renkti susirinkimus, laisvė į įsitikinimus ir taip toliau. Aš manau, kad reikia imtis skubesnių veiksmų, negu kad įvesti vizų skirimo laisvę. Dėkuoju. Konsariai. Ačiū. Išvadų dalyje yra skiriamas didžiulis dėmesys naftos kainai. Aš nesutikčiau su tuo. Sakoma, kad aukšta naftos kaina gali sukliudyti reformoms, o naftos kainos sumažinimas padidintų būtinybę sparčiau reformuotis. Aš manau, kad kaip tik priešingai būtų galime paimti Kiniją geresnės ateities viziją ir geresnės ateities viltis. Net ir Rusijos atveju naftos kainos kritimas nepaskatintų reformų. Aš manau, kad netgi suteiktų daugiau galių kraštutinėms jėgoms, kadangi viduriniai sluoksniai prarastų viltį. Tarkime, daugybė ekspertų Suomijoje sako, kad gyvenimo standartų sumažėjimas, pablogėjimas nepaskatino reformų netgi priešingai. Pirmininkas dėkoju, dabar Milan Mon. Ačiū pirmininkė. Labai trumpai, aš turiu du klausimus mūsų svečiam, sve, svečiui. Kogi tikimasi iš Rusijos kaip didžiojo dvidešimtuko pirmininkės? O antrasis klausimas, kaip Rusija vertina ES šiandien. Rusija visuomet teikia pirmenybę dvišaliams santykiams su didesnėmis ES valstybėms narėms. Dabargi Rusija nukentėjo nuo skolų krizės, nuo ekonominės krizės. Kaip Jūs galvojate, Rusija vertina ES šiandien? Dėkoju. Kolega Šioflin. Paskutinis, norintis pasisakyti. Ačiū, pirmininkė. E, du klausimai. Kaip e, Demokra demografinis e, mažėjimas keičia darbo rinką. Ar kis migracija ir kaip tai paveiks socialinės problemas? Ačiū. Išklausėme klausimus. Dabar tyrimo autoriui sudėkiama galimybė atsakyti. Labai ačiū už tokią klausimų gausą, nesu tikras, ar į visus suspėsiu tinkamai atsakyti. Uh, Buvo pateikta keletas klausimų susijusių su teisinės valstybės principų įgyvendinimu, tiksliau neįgyvendinimu ar netinkamu įgyvendinimu. E, kodėl narystė e, PPO turėtų veikti šią sritį? Kinija yra PPO narė ir joje vis dar fiksuojamas e, milžiniškas teisinės valstybės principų nesilaikimas. Viltis yra ta, kad reikalavimas laikytis tam tikrų tarptautinių standartų, tokių kaip techninių reikalavimų, e, maisto produktų gamybos reikalavimų. E, taigi tai yra galbūt smulkmenos, tačiau visa tai reikalauja mm, atsako įtikinant tarptautinius partnerius savo teisumu. Galbūt tai nėra didelis e, spaudimas. E, tačiau e, tai yra, jei ir net tarptautinių standartų laikymasis, tai bent bandymas jų laikytis dėl santykių su ES. Sudėtingas klausimas. Manau, kad Rusijos tiksliau valdančio Rusijos elito požiūris į ES yra kaip į keistą organizaciją, kurioje kalbama mažų valstybių e, balsais. Rusijos elitas yra linkęs kreiptis į regioninės galias. Manau, kad trūksta supratimo, kas yra apskritai Europos Sąjunga. Ir tai yra dalis problemos. Ar kitas žingsnis, tai yra narystė EBPO, suteiktų tam tikrų privalumų Europos Sąjungai? Manau, kad vienas privalumų būtų tai, kad jau pats e, bandymas e, tapti EBPO nare suteikia ES tam tikrą svertą. Galima kalbėti apie tai, kad nėra pakankamo reguliavimo e, Rusijoje, o jei EBPO taps jei Rusija taps EBPO nare, tai gali atsitikti ne taip greitai, kaip Rusija to tikisi. Ir tas ėjimas link EBPO leidžia mums daryti tam tikrą spaudimą. Tai yra rinkos reguliavimo priemonė. Aš viešėjau Rusijoje ir kalbant su Rusijos valdžios atstovais, atstovais galima susidaryti tokį įspūdį, kad jie nori to paties rezultato kaip ir mes. Rusijos įvairiausi ekspertai yra padarę um, 2020 m. Rusijos strategijos tyrimus, yra siekiama sukurti vienodas verslo sąlygas, siekiama nepriklausomų teismų sistemos. Uh, E, tai yra tie patys receptai, kuriuos teikia Rusijos ekspertai ir tie receptai yra tokie patys kaip ir mūsų ekspertų. Taigi mes kalbame vieną kalbą. Tiesa, e, sudėtinga tampa, kai diskusijos persikelia į politinę plotmę. Aš praleisiu keletą klausimų, tačiau grįžkime prie to demo, demografinio klausimo. Uh, Mes jau įpratome, kad Rusijos gyventojų skaičius mažėja. Tiesa, reikėtų padaryti tam tikrų korekcijų dabartinėme skaičiuje, tačiau tendencija yra mažėjanti. E, darbinio amžiaus gyventojų skaičius taip pat mažėja. rasta Rusijos statistikos agentūra prognozuoja, kad darbinio amžiaus žmonių įskaitant e, atvykėlių skaičius 2020 metais bus mažiau nei 10 milijonų. Um, ir tendencija yra krentanti, tai yra drastiški skaičiai jie turėtų paveikti Rusijos politikus, priversti juos imtis tam tikrų priemonių, skatinančių didinti gamybą. Emigracijos klausimas yra keblus klausimas, todėl kad Rusija nori aukštos kvalifikacijos emigrantų. E, Tuo tarpu į Rusiją daugiau atvyksta mažai kvalifikuotų darbuotojų, daugiausia iš buvusių um, Rusijos socialistinių respublikų. Tai sukelia ir e, socialinius neramumus. Tiek kol kas. Reikia prisimti Svobodą. Panas Svoboda. Noriu atsakyti į kolegos Šulco klausimą. Aš labai samoningai nekalbėjau apie judumo laisvę. Aš kaip tik kalbėjau apie judumą, kalbėdamas apie ekonomikos gaivinimą. Negalime kalbėti, kad vizų režimo supaprastinimas arba didesnio judumo galimybės yra prioritetinis klausimas. Tačiau mums svarbu remti įvairias judumo programas. Aš manau, kad būtent tie kontaktai, ypač su laisvės judėjimu, yra labai svarbus. Turime suteikti jiems atitinkamą paramą. Bene, grazie a tutti gli intervenuti. Passiamo al punto. Ačiū. Dėkoju visiems pasisakiusiems, ypač mūsų kvestiniam kalbėtojui. Dabar pereiname prie kitos, kito darbo atvarkės punkto. Tai yra e, Saidel Kardu informacinis pranešimas apie delegacijos ryšiams su Mašreko šalimis vizitą į Egiptą, kuris vyko balandžio 30 gegužės 4 dieną. Jie kalbėjosi su Egipto valdžios institucijų atstovais ir pilietinės visuomenės nariais, taip pat religiniais, religijos atstovais. Ir todėl norėčiau paprašyti pono Alkadrui papasakoti apie jo vizitą, įvertinti, kaip jisai praėjo ir kokia yra dabartinė e, situacija Egipte. Tiek politinė, tiek ekonominė, o taip pat ir saugumo prasme. Ačiū. Mm, džiaugiuosi galėdamas papasakoti Jums apie mūsų apsilankymą Egipte prieš kelias savaitės. Tai buvo pirmoji tarparlamentinė delegacija į šią šalį po rinkimų. Ir, kaip žinote, įvyko didelis poslinkis link islamistų, ats, islamistų atstovų naudai. įvyko tam tikras politinis žemės drebėjimas. E, politinė musulmonų brolyjos partija užsitikrino didžiąją daugumą. Turėčiau pasakyti, kad dabar ji dar neturi daug poveikio, kadangi uh, E, vyriausybei vadovauja daugiausia kariuomenės atstovai. Jį daro tai, ką būtų daręs prezidentas Mubarakas. Tačiau situacija vis dar yra neaiški, dar neaiški, kur bus takoskira tarp teisėkuros ir mm, teismų valdžios bei vykdomosios valdžios. Dabar galima situaciją pavadinti politiniu chaosu. Ir dėl to per praėjusias savaitės ir mėnesius susiklostė konfliktinė situacija. Dėl to, kad islamistai iš vienos pusės užima labai stiprias pozicijas ir taip pat kariuomenė irgi nenori užleisti pozicijų. Kariuomenės atstovai taip pat pasakė, kad jie ketina Kai tik bus išrinktas prezidentas, jie ketina užtikrinti, kad e, valdymas būtų perduotas civilinėms e, institucijoms, tačiau to dar neįvyko. Taigi dabar gegužės 23 vyks pirmasis prezidento rinkimų raundas, jau visai netrukus. Be to yra labai daug diskusijų apie naująją konstituciją. Ir dar neaišku, ar ši konstitucija bus patvirtinta prieš ar po rinkimų. Tačiau atrodo, kad turbūt ji bus patvirtinta prieš rinkimus. Ir todėl susidaro neaiš, bus neaiškus Egipto politikos kontekstas. Prezidento konstitucinis vaidmo taip pat neapibrieštas, taigi trūksta aiškumo. Be to yra rinkimų komisija, kuri patvirtino baigtinį prezidento rinkimų kandidatų sąrašą, tačiau buvo susidurta su sunkumais, kadangi e, kandidatų skaičius, įskaitant salafistų, tam tikras skaičius e, kandidatų, įskaitant ir salafistų kandidatą, buvo išbrauktas iš to sąrašo ir dėl to salafistai pasipiktino. Kai kurie žmonės, pavyzdžiui, praėjusią savaitę protestavo gatvėse, buvo tam tikrų neramumų ir neaišku, kaip jie kilo ir kas juos sukėlė. Taip pat reikėjo kariškiams įsikišti. Po to buvo dar didesnių smurto proveržių protrukių 11 žmonių žuvo, taip pat vyko daug demonstracijų kairė. Taigi matote, kad situacija iš tikrųjų yra gana chaotiška. O kai dėl politinių alijansų, mums nelabai aišku, kokią logiką jie remiasi. Yra vienas žmogus, asmuo futiu, kuris gana tikėtina, laimės rinkimus, taigi Amufutu. Yra iš musulmonų brolyjos, tačiau paskui jo buvo paprašyta išeiti iš šios organizacijos, kadangi jis norėjo dalyvauti prezidento rinkimuose. Dabar musulmonų brolyje pasakė, kad jie nekels savo kandidato į prezidentus, kadangi nenorėjo dalyvauti šiame procese. Taigi, tam asmeniai buvo pasakyta išstoti iš musulmonų brolijos. Per tą laiką jis užsitikrino svarbios salafistų partijos paramą. Taip pat yra Maiklo Nabilo blokas, su kuriuo buvome susitikę ir e, Sakaro, kitas Asamofus, Sakarovo premijos laureatas, kurie turi kitokį požiūrį į visuomenę negu kad salafistai. Tačiau dabar musulmonų brolie nusprendė, kad jie kels savo kandidatą, netokį charizmatišką, bet kels. Ir neaišku, kiek paramos šis kandidatas susilauks, nors pati musulmonų brolyje yra labai populiari visuomenėje. Ir Todėl tikimasi, kad jų kandidatas tikrai pasirodys neblogai. Bus du rinkimų raundai. Nesitikima, kad gegužės 23 kas nors turins daugiau nei 50 procentų, taigi bus antrasis raundas. Visą tai sukelia, aišku, labai daug diskusijų. Per pastarosius mėnesius parlamentas prarado populiarumą parlamentinės diskusijos transliuojamos per televiziją, tai reiškia, kad egiptiečiai gali gyvai stebėti diskusijas parlamente, taigi viskas labai skaidru, tačiau žmonės iš to susidarė savo išvadas ir nusprendė, kad parlamentinės diskusijos ne, nėra skirtos esminiams problemams spręsti. Pavyzdžiui, mums nerima kelia, kad Egipte nevyriausybinėms organizacijoms suteikiamas statusas nėra pakankamai tvirtas. Tačiau aš įsivaizduoju, kad paprasti egiptiečiai nemano, jog šie klausimai yra labai svarbus jų, e, jų gyvenimui. Ir nepaisant, iš kokios partijos yra parlamentarai, jiems tikrai trūksta parlamentinio darbo patirties. Ir kartais tos diskusijos niekiek nepanešėja į įprastas parlamento diskusijas. Vizito metu tikrai kartais susiklostydavo labai emocingos situacijos, bet mes vis tiek turėdavome laikyti savo programos. Mes susitikome susitikome su žmogaus teisės komiteto pirmininku, taip pat e, ponu Savui, kuris e, yra aukštųjų parlamento rūmų komiteto pirmininkas, taip pat e, sutikome ir su parlamento pirmininku. Kaip tik aptarėme dėl su juo tuos neramumus, kaip vykusius tuo metu. Taip pat e, susitikome su Abu Musa, labai žinomu asmeniu Egipte, kuris yra prezident, kandidatas į prezidentus, kur ir, ir jis siekia užpildyti spragą tarp senojo buvusio režimo kariškių ir revoliucionierių. Jis bando užtikrinti ryšius tarp šių visų skirtingų veikėjų. Taip pat susitikome ir su jaunimo atstovais, moterų atstovėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, musulmonais, koptais ir kitomis religinėmis grupėmis. Taigi susitikome su labai daug įvairiausių žmonių ir mums aišku, kad iš tikrųjų yra noras ir pasirežimas užmėgsti struktūrinį dialogą su Europos parlamentu. Ir būtų puiku tikėtis, kad e, kariškiams perdavus e, valdžiai civilių rankas tai bus įmanoma. Parlamento pirmininkas buvo pakviestas atvykti į mūsų parlamentą Briuselėje, kai tik galės. Ir taip pat parlamente yra užsienio reikalų komitetas ir Elmaras Brokas juos taip pat pakvietė čia apsilankyti ir manome, kad per kelias mm, ateinančias savaitės jis taip pat oficialiai patvirtins šį kvietimą. Ekonominė situacija nėra labai puikiai, nes per pasarosius metus labai nukentėjo turizmo pramonė, šiek tiek mažiau prie Raudonosios jūros, ten vis dar atvyksta nemažai turistų. Kai kurie iš jų, aišku, neturi tiek perkamosios galios kaip tie, kurie turbūt būtų lankėsi praeitie. Kairė, pavyzdžiui, e, turizmo lygis yra 15 tik procentų lyginant su ankstesnė situacija. Taip pat užsienio investicijos sumažėjo dėl nestabilios situacijos šalyje. Taip pat yra aiškių indikacijų. Nors yra ženklų, kad šalyje padėtis stabilizuosis, bet situ, turizmo situacija negerėja. Uh, Tačiau manome, kad bus įmanoma Egiptui atstatyti savo ekonomiką ir gana greitai atkurti augimo lygį, kai tik e, politinė situacija šalyje stabilizuosis. Dabar laukiu kolegų klausimų. Ačiū. Ačiū Jums labai už pristatymą. Ačiū. Norėčiau padėkoti kolegai Said Elkadravi ir paklausti, ar viešint Egipte pastebėjote vieną dalyką. Kolega Elkadravi, jūs tikriausiai žinote, kad tarptautinės organizacijos tame tarpe ir jungtinių tautų fondas International Republican Institute E, tada dar Demokratinis nacionalinis institutas, e, Konrado Adenauerio e, fondas, kurio pirmininku aš esu. Taigi tikriausiai žinote, kad šie fondai turėjo nutraukti savo veiklą. Du Konrado Adenauerio fondo darbuotojai buvo paduoti į teismą Ar e, jūs susipažinęs e, su šiuo faktu? Vidinės tendencijos Egipte ir kitose arabų pavasario šalyse yra sudėtinga. E, norėčiau paprašyti, kad kartu su Mašreko delegacija aptartumėte šios klausimus. Todėl uh, kad tai susijęs su demokratijos kūrimo e, procesais šiose šalyse. Gal galite tarti keletą žodžių apie tai? Ačiū. Ačiū. A, dabar kolega Brupels. Dank u wel, eh, voorzitter. Eh, Ačiū, pirmininkė. man pasisekė. Aš buvau delegacijos narė ir norėčiau padėkoti ponui Alkadraui už pateiktą pristatymą. Jis buvo labai išsamus ir aiškus. Jam leidus norėčiau aptarti keletą kitų aspektų, kurie buvo labai svarbus mūsų vizito metu. Mes bendravome su Arabų lygos generaliniu sekretoriumi. Tai buvo ne tik labai įdomus, bet labai svarbus susitikimas. Jo susitikimu, jo metu mes aptarėme ne vieną klausimą, būtent Sirijos klausimą ir apskritai, kokio gyvaidmens gali siekti Arabų lyga ir Egiptas siekiant taikos įtvirtinimo regione. Jis taip pat norėjo išsiaiškinti ES poziciją, e, uždavė mums klausimus susijusius su ketverto veikla. Jo nuomonė mums būtų pravarčiau pasitraukti iš ketverto ir perduoti visas galias saugumo tarybai. 2002 metais buvo paskelbta deklaracija, kuri nesusilaukė jokio dėmesio, tačiau ją reikėtų pripažinti. Aš manau, kad šis susitikimas buvo išties labai svarbus. Mes pakvietėme ne vieną asmenį apsilankyti Europos parlamente, būtent parlamento pirmininką ir užsienio reikalų komiteto pirmininką ponas Alkadrui paminėjo tai, kad žmogaus teisų komiteto pirmininkas klausė apie galimybę apsilankyti pas mus. Kreipiausi į ponę Lochpiller, klausdama, ar nebūtų galima pasiūsti tokio kvietimo. Tokią galimybę reikėtų aptarti su kitomis frakcijomis, nes šis asmuo skiria labai daug dėmesio žmogaus teisų klausimams Egipte ir būtų dėkingas, jeigu galėtų tos klausimus aptarti su mumis. Taip pat turėjome galimybę susitikti su moterų organizacijų ir jaunimo organizacijų atstovais. Ponas Alkadraui apie tai kalbėjo, tačiau reikia pabrėžti tai, kad tiek moteris, tiek ir jaunimas suvaidino labai svarbu vaidmenį revoliucijos metu. Ir tenka apgailestauti, kad e, tos laisvės, už kurias e, moteris ir jaunimas kovojo, dėja kol kas e, nėra jiems suteiktos. Režimas ir parlamentas nepripažįsta daugybės teisių ir laisvių ir tikimės, kad pasikeis parlamentas, kai bus išrinktas prezidentas, padėtis pasikeis. Taip pat labai nerimaujama dėl karinio, dėl kariškių valdymo. Egipte, pavyzdžiui, gegužės 2-3 dieną vyko demonstracijos. Egiptiečiai norėtų, kad mes, ES, labiau įsigilintume į kariškių veiksmus ir jų valdymą. Ir pabaigai norėčiau padėkoti ponui Alkadrau už gerą pranešimą. Pirmininkas, kolegė De Kaiser. Oui, moi je voudrais remercier bien sûr euh, Saïd et puis. Euh, euh, Damalina. Dėkuoju už jūsų delegacijos apsilankymą ir pranešimą. Iš tikrųjų, tiesa, mums sudėtinga mm, dažnai aiškiai išvelgti visą Egipto pereinamą laikotarpio situaciją. E, aš vienu metu nelabai atidžiai klausiausi ir neišgirdau jūsų kalbant apie mm, likusius prezidencinius kandidatus į prezidentus. Supratau, kad salafistai buvo išbraukti ir tai jau palengvėjimas musulmonų brolyje neteikia kandidatų. Ir aš manau, kad armijos lygmenyje turbūt reikia pateikti keletą klausimų. Ir jeigu jų kandidatas bus atmetas, atmestas, kas, kokie liks kandidatai ir kur armija, kur, kur kariuomenė, ką, ką palaikys kariuomenė. Man tai svarbu žinoti. Sì, si, aggiungo una mia domanda. Ačiū. Noriu dar pateikti vieną klausimą. Ar jūs suprantate itališkai? Dar ne? Trumpas klausimas. Dėl kokių priežasčių salafistų kandidatas Ismail buvo išbrauktas? Ar yra oficialus paaiškinimas? Pone Sait. Ačiū, pone pirmininkė. Atsakysiu į paskutinį klausimą dėl kandidato į prezidentus. E, dabar jų yra dešimt e, įvairiausios pakraipos, trys iš jų tarsi išsiskiria iš minios, jų laimėjimo galimybės didelės. Abul futų remia salafistai. Jis yra vertinamas kaip nuosaikus musulmonas. Net internetinių dienoraščių rašytojai taip pat jį remia, todėl kad jis tarsi įkūnija naujoves. Iš vyriausybės arba karinės pusės yra e, buvęs ministras pirmininkas, musulmonų brolijos kandidatas dar yra ir Abu Musa. Jis yra vienas nedaugelio kandidatų, kuris yra žinomas visame mm, Egipte. Nebūtinai jis dėl to daug balsų sulauks, e, tačiau tiesiog žinomas. Ir kol kas jo šansai laimėti yra pakankamai dideli. Taigi šie trys kandidatai Salafistai šiaip nekėlė savo kandidato, tiksliau jis buvo išbrauktas, nes jo mama turėjo dvigubą pilietybę. Ji buvo egiptietė ir JAV pilietė. E, tai formalus pagrindas, dėl ko šis kandidatas buvo išbrauktas. Manau, kad tai nėra atsitiktinis dalykas. Tiesiog buvo norima surasti pagrindą, kuriuo remiantis buvo galima e, išbraukti. Nes galima buvo nustatyti, kad mamos pilietybė sieja šį kandidatą su JAV. Dabar e, kolegos Pöteringo klausimas. Aš pritariu Jums, kad nevyriausybinės organizacijos, nevyriausybinio organizacijų ir įvairių fondų vaidmuo itin svarbus. E, Mes nekartą tai pabrėžėme, nekartą iškėlėme klausimą, kodėl buvo taip reaguojama į e, šias organizacijas. Vienoje spaudos konferencijoje dalyvavo apie 25 e, žurnalistai, tai buvo tikrai aktyvi e, spaudos konferencija ir kaip atsitiko, kad karinė vyriausybė sulaukė tokio populiarumo. arba kaip ji, kodėl ji tikėjosi, kad veikdama prieš nevyriausybinės organizacijas, veikdama prieš užsienio fondus sulauks paramos. Tiesa, fondai, kai kurie fondai remia tam tikras tik partijas. Ir toks susidorojimas su fondais buvo palankiai įvertintas vidutinio egiptiečio. Tiesa, būta ir kritikos, buvo pripažinta, kad galbūt lasda yra perlenkta. Dabar parlamente yra svarstamas naujas įstatymas, o juo siekiama tariamai, siekiama išspręsti šį klausimą. Siekiama, kad nevyriausybinių organizacijų veikla taptų skaidresnė ir akcentuojamas finansinis skaidrumas. Tiesa, niekas e, dabar negali užtikrinti, kad ateityje panašaus susidorojimo nebus. Mes e, bendravome ir su žmogaus teisų gynėjais ir aktyviais visuomenės veikėjais apie šio įstatymo reikalingumą. Buvo pasakyta, kad šis įstatymas priimamas netinkamu laiku, likus trim savaitėms iki parlamento, tai yra, atsiprašau, prezidento rinkimų. Dabartinis įstatymas yra pakankamas pagrindas situacijai spręsti. Tiesa, esama tam tikrų pasvarstymų, ar nereikėtų jo keisti. Galbūt būtų galima panagrinėti analogiškus įstatymus Tunise ir kitose kaiminėse šalyse. Kas dabar vyksta? Dabar bandoma pasinaudoti esamą situaciją, bandama, bandoma e, priekaištauti nevyriausybinėms organizacijoms, kvesenuoti jų veiklą. Bandoma sustiprinti nevyriausybinio organizacijų veiklos kontrolės galimybės. Ar tai pavyks dar neaišku. Žmogaus teisų komiteto pirmininkas mums, mus patikino, kad visi reikalai susitvarkys. Tai labai atviras asmuo jo pozicija yra nuosaiki ir aš tikiuosi, kad jis greitu laiku atvyks pas mus. Ačiū Freda Priepaus už pasvarstymus. Tiesa, visai dar neaišku, kuo baigsis šio įstatymo svarstymas. Mes atidžiai stebime įvykius Egipte. Bene, grazie per la relazione, per le risposte. Pasiamo al punto. Ačiū už šį pristatymą, dėkoju ir už atsakymus. Kitas darbo atvarkės klausimas yra MR Kastelio informacinis pranešimas apie delegacijos ryšiams su Palestinos įstatymų lygybos taryba vizitą į Palestiną, kuris vyko balandžio 2-5 dienomis. Žinoma, kad ties šiuo klausimu turime aptarti daugybę įvairiausių aspektų. Pone Aukin dalyvauja mūsų posėdėje, ji yra vicepirmininkė šios delegacijos ir aš paprašysiu jos pristatyti delegacijos vizitą. Delegacija lankėsi Jeruzalėje ir okupuotose teritorijose. Aš tikiuosi, kad pane Aukin galės pristatyti šį vizitą. Ačiū, pane pirmininkė. Emer apgailestauja, kad negali šiandien dalyvauti posėdyje. Penki nariai iš keturių skirtingų valstybių, iš penkių atsiprašau valstybių, skirtingų frakcijų vyko šio vizito. Vykome į Palestiną ir viena narė, kai pamatė, kas vyksta, Jūs turbūt skaitėte pranešimą spaudai, kurį mes parengėme. Jis dabar kaip tik yra dalinamas jums. Jis yra labai trumpas, bet jame yra labai aiškiai išdėstytos visos išvados. Turėčiau pasakyti, kad e, delegacijos nariai buvo puikus ir turiu pasakyti, kad e, Išvados yra tokios. Atsiprašau už savo kalbą, bet Izraelio ciniška pozicija net neš sėkmės. Palestina nebeegzistuoja. Palestina yra suskaldyta, teritorijų ten nebėra, vientisos teritorijos, ją sudaro keturios, penkios atskiros teritorijos, jos nėra tarpusavyje susijusios, o pagal Oslo susitarimą esama pirm A, B ir C zonų Tai turėjo būti laikinas susitarimas. Dabar Izraelis naudojasi situaciją, nori prijungti C zoną. Ir tokiu būdu yra sumenkinama Palestinos valdžios institucijų pozicija ir gale. Taigi nėra galimybės kalbėti apie dvi valstybės egzistuojančias taikiai viena šalia kitos su pripažintomis tarptautinėmis sienomis. Galėčiau netgi pasakyti, kad mokesčių mokėtojų pinigai, kurgi jie dinksta. Palestinos teritorijose yra daromos, vykdomos statybos, kiti visą tai greuna, Taigi Lenkija, tarkime, Vokietija turėtų paklausti, kurgi yra jų pinigai. Kažkas turi būti už tai atsakingas. Mūsų delegacija vis tik tai pasisako už dviejų šalių sprendimą. Mes to siekiame tiek dėl Palestinos, tiek ir dėl Izraelio ir kokios laukia šių šalių perspektyvos, jeigu nebus rastas sprendimas. Egzistuoja išeitis, bet ji nėra tikrai pati tinkamiausia. Na, tekste tai nėra pasakyta, bet galime konstatuoti, kad Oslo sutartis nebeegzistuoja. Pranešime spaudai taip pat matote, kad e, žiūrėjome į kalinių situaciją. Danijoje, tarkime, mes e, stebime Danijos, Bahreino piliečio įkalinto šalyje situaciją. Palestinoje daugybė kalinių pradėjo bado streiką. Kalba eina apie kelis šimtus kalinių, kai kurie iš jų miršta. Ir kasgi bus toliau, aukščiausiasis teismas net nenagrinėjo tokių bylų. Pusė vyrų Palestinoje kažkada buvo įkalinti, tokie yra duomenys. Taigi aš raginu mus imtis veiksmų ir daryti tai greitai ir aiškiai. Daugelis iš jūsų tikrai žinote, kokia yra reali situacija. Taigi, kokiu veiksmu gali imtis ES? Buvome susitikę su ES ambasadoriumi, buvome susitikę su ketvirto kvarteto atstovais, Ir atrodo, kad ES yra vienintelė, kuri kažką daro ketverto kontekste. Taigi ES gali imtis veiksmų ir mes parengėme keletą rekomendacijų. Pirmiausia, nekalbant apie blokadą, nuobaudas, sankcijas, mes turėtume pareikalauti komisijos sprendimo dėl produktų pagaminamų okupuotose teritorijose. Jiems nėra taikomas lengvatinis režimas, tai yra nelegalu. Taigi tuo pasirūpinti turi ne valstybės narės, o komisija. Ir tai yra susiję ne tik su produktų ženklinimu. Reikia užtikrinti, kad uh, okupuotų teritorijų produktams nebūtų taikomas lengvatinis režimas. Kitas dalykas - AKA susitarimas. Tai pasiūstų labai neigiamą žinutę Palestinai. Iš ponios Ashton girdėjome, kad toje srityje siekiama kuo daugiau Palestinos užsienio reikalų ministras visai neseniai pas mus lankėsi ir jis sakė, kad Jeigu tam sustarimui bus pritarta, tai nubrauks bet kokias ES iki šiol dėtas pastangas. Izraelis turi būti atsakingas, kuomet yra naikinami produktai. Taip pat galėčiau pridurti štai ką. Valstybės narės ir turime tą pasakyti valstybėms narėms. Mes neturime bendros užsienio reikalų politikos. Aš tikrai neturėčiau jums to sakyti. Taigi mes turime kreiptis į valstybės narės. Taip pat norėčiau paminėti Junktinių tautų generalinę asamblėją. Buvome susitikę su ambasadoriumi, savo ambasadoriumi. Ir mums buvo pasakyta, kad Palestina nepasinaudojo galimybę generalinės asamblėjos metu. ES buvo pateikusi pasiūlymą ir visos valstybės narės būtų balsavusios už. Bet tas pasiūlymas buvo tuščias, nieko vertas. Palestina net negalėjo tikėtis tokio statuso kaip, tarkime, Vatikanas. Ir Mahmudas Abasas tikrai negalėjo grįžti namo ir pasakyti, kad jis susilaukė ES e, palaikymo, gaudamas už tai nieką. Taigi aš manau, kad e, mes turėtume kalbėti šio klausimu su savo valstybėmis narėmis. Jeigu Palestina niekuomet e, mūsų netenkina. Jeigu jį grėbėsi smurto, mes tą smerkiame, jeigu imasi taikių priemonių, mes e, taip pat e, nereaguojame. Žinoma, kad ES už deramus veiksmus turėtų pagirti Palestinos valdžios institucijas ir jų už tai nebausti. Turime pasinaudoti tarptautinę sąrangą, keldami šį klausimą jungtinėse tautose. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, jūs turbūt žinote, kad 2009 m. gruodžio mėnesį užsienio reikalų ministrai parengė bendrą vieningą pareiškimą. Jis tikrai buvo labai geras, rekomenduočiau tą pareiškimą perskaityti. Jį pasirašė visi ES užsienio reikalų ministrai. Jeigu jie reiškia tokią nuomonę, jie turbūt jos ir laikosi. Visų misijų vadovai Palestinoje paskelbė keturias ataskaitas visai neseniai dėl Palestinos ir Izraelio. Pastaroji buvo skirta rytų Jeruzalės klausimui. Joje yra pateikta labai daug e, gerų rekomendacijų valstybėms narėms. E, dar vienas, viena ataskaita buvo skirta C zonai. Ir dar buvo viena ataskaita E, skirta gyventojų naujose teritorijose, naujose gyvenvietėse smurtą. Jie tiesiog naikina alyvmedžius, jie žudo žmonės, jie nėra vadinami teroristais, bet jie yra ginkluoti ir jie šaudo į žmonės. Viena iš rekomendacijų ES buvo tiesiog uh, renkti sąrašus tokių asmenų, kurie vykdo smurtinę veiklą. Kad jie, tarkime, negalėtų įvažiuoti į ES ir taip toliau. Manau, kad toks asmenų sąrašas būtų labai geras pasiūlymas. Jeigu ES nesims veiksmų dabar, tai reikš, kad ji atsisako dviejų valstybių sprendimo Dabar situacija yra gan rami, incidentų nėra daug, bet mes vis tiek kalbame apie saugumo padėtį. Bet jeigu dabar nesimsime veiksmų ir nesuteiksime jokios vilties Palestinai, tai kas atsitiks, kai bus įvykdytas išpolis prieš taikius demonstrantus. Jeruzalėje, pavyzdžiui, pažiūrėkime, kas įvyko Egipte. susidursime su labai sudėtinga situacija. Per pastarosius mėnesius mes matome kažką panašaus, kas buvo pastebėta prieš antrąją intifadą. Ir aš manau, kad mes turėtume tikrai daryti viską, ką galime. Aš esu įstikinusi, ponia pirmininkė, kad mes galime kažką padaryti. Ne tik skelbti, kad esame šokiruoti arba sunerime, kai girdime, kad Izraelis pažydinėja tarptautinę teisę. Aš dar kartą norėčiau parekomenduoti Jums perskaityti mūsų parengtą pranešimą spaudai. Jame yra pateikiamos visos rekomendacijos, ten taip pat yra kalbama apie AKA susitarimą. Ačiū. Grazie molte. Eh, la chiesto di intervenire la... Ačiū. Ponia Kaiser. Ačiū pirmininkė. Margaretė Aulen, Auken e, kalba salėje, kurioje nedaug kolegų. Tačiau norėčiau užduoti klausimą, kuris man labai rūpi. E, būtent smurto klausimą. E, Nauja kurių smurto klausimą E, klausimą. Jis yra gerai žinomas ir jungtinėse tautose svarstomas. Ir prisimenu Palestinos studentą, kuris rašė e, dizertaciją e, politinių mokslų. Jis pas mane atvyko ir man uždavė klausimą, į kurį nelabai galėjau atsakyti. Jis manęs paklausė, ar jūsų kolegos parlamente suvokia arba įvertina, kad mūsų palestiniečių manifestacijos yra nesmurtinės. E, ar tai galima kaip nors įkainoti? Ir iš esmės aš manau, kad Atsižvelgiant į dabar besiklostančią Palestinoje situaciją, mes neskiriame pakankamos kainos, taip sakant. Atsižvelgdami į tai, kad palestiniečių demonstracijos iki šiol buvo nesmurtinės. Ir Margaret kalbėjo apie AK. ir signalus, kuriuos galėtume pasiūsti, manau, kad mes privalome kažkaip išlaikyti tą nesmurtinę aplinką. Ar tai būtų Fata, ar Gazos ruožė, ar Hamas lygmenyje. Galbūt nesupras, kad mes norime, nenorime smurto ir tuo pat metu Ir mes turime pasakyti, kad tai yra vienintelis būdas, kuris pasiteisins. Ir aš labai bijau, kad mes nepasiūstume prieštaraujančių signalų, kurie būtų neteisingai suprasti. Iš tikrųjų, klausydamasi Margaretos, m, mm, labai susimaščiau, ar kaip tas studentas klausė, ar mes suprantame, koks vertingas yra dalykas tai, kad iki šiol e, pasipriešinimas yra taikus ir ar jis galės tęstis taip ir ateityje. Kolegė prezidentė Pötering. Panas pirmininkas Pöteringas. Pane pirmininkė, jūs pirmininkas. Noriu padėkoti už pranešimą. Mes e, bandėme laikyti atokiu atstumu e, Palestiną ir Izraelį jų sienų ribose. E, visą laiką sakome, kad Izraelio gyventojai turi teisę į orų gyvenimą ir tą pačią teisę į savo orumą turi ir Palestinos gyventojai. Dabar ieškome pagrindo vieningai Palestinos valstybei užtikrinti, tačiau šis siekis e, nepavyksta. Tiesa, kartais skaitame, kad jauni Palestinos gyventojai dabar teigia, kad turėdami bendrą valstybę, tai yra Palestinos ir Izraelio valstybę, e, pasieksime tokią situaciją, kai dėl didelio gimstamumo Palestina palestiniečių toje bendroje valstybėje bus daugiau. Ir jei dviejų valstybių sprendimas yra neįgyvendinamas, tai Izraeliui reikia atsakyti į klausimą, ar jis organizuos apartheido režimą, kaip tai buvo Afrikoje prieš žydus, ar bus imtasi kažkokiu kitokiu priemonių? Tai mano pirmasis klausimas. Antrasis klausimas. Aišku, jei siekiame Palestinos valstybės, tuomet reikia taikaus sutarimo tarp Fatah ir Hamas. E, kaip delegacija vertina santyki tarp Fatah ir Hamas? Non ci sono altri interventi, quindi Daugiau norinčių pasisakyti nėra, taigi kelios minutės pranešėjai atsakyti. E, Pirmą Veronik norėčiau atsakyti. Iš tikrųjų visiškai pritariu ir pasivaisėtina, kad mes ne, neįvertiname, nepripažįstame taikių demonstracijų, nors ten naudojamos ir ašarinės dujos ir, ir, ir keila įtampa ir taip toliau. Aš galiu pasakyti, nes pati va, praeitą savaitę mačiau tokią uh, demonstracija, iš tikrųjų atmosfera ten nebuvo įtin maloni. Tačiau ir jungtinių tautų veiksmai yra taikus. Tačiau mes jų nelaikome kažkokiais nepaklusniais Vis sakome, kad savų laikų, savų laikų, bet jau šitą frazę per nelygį, jie, jie piknaudžiaujama. Hans Gerte kalbėjo apie perspektyvą. Dabar sako, kad na, net jeigu dabar naudoja terminą dvi, dvi, dvi valstybių, dvi valstybių sprendimas, jis pasisako už dvi valstybės taip, kaip jos yra dabar. Jis tokių ir nori kai viena gyventojų dalis gyvena turtingai ir laisvai ir patogiai, o kita gyvena rezervatuose, kurie vis mažėja ir jie visai jokios perspektyvos neturi. Kai paklausėme izraeliečių, nesulaukė atsakymo apie perspektyvą ir tai gazdina. Aš iš tikrųjų tikiuosi, kad Europa ir kitas pasaulis nepripažintų, nesusitaikytų su aparteido stiliaus valstybe. E, perspektyvoje tai galėtų būti moderni, demokratinė, civilizuota valstybė, mes visi to tikimės. Tačiau tarpinėme laikotarpyje bijau, kad būtų labai daug smurto ir nusivylimų. Yra labai daug palestiniečių, kurie nematė kitokių izraeliečių kaip tik kareivius šaudančius jų tėvus. Tai yra teroristų receptas teroristams išugdyti. Man atrodo, kad Kalbantis su žmonėmis Palestinoje, paaiškėja, kad jie daro viską, kad išmokslintų, išviestų jaunąją kartą, kad suteiktų kažkokią perspektyvą jiems. Iš tikrųjų, jų atliekamas darbas yra didžiulis. Tačiau, jeigu mes nieko nepadarysime, o Izraelis apie tai iš vis negalvoja, tai tie žmonės perspektyvos ir neturės. Jūs kalbėjote apie sutaikinimą, mes irgi raginome to siekti. Mes niekada šiame parlamente nepalaikėme pozicijos, kad nereikia kalbėtis iš visų Hamas arba ignoruoti, ką nors. Dabar matome, kad kai tik bandoma, bandoma siekti sustaikinimo, jie susilaukia bausmių, o Europa sėdi savo ir susitaiko su tokia situacija. Aišku, kad yra įvairios grupės Palestinoje. Yra ekstremistai, Hamas, salafistai. Jos nenori susitaikymo, jos nori konflikto. JAV kartais net grasina nutraukti finansavimą, jeigu bus bandoma susitaikyti. Kai UNESCO balsuoja už susitaikinimą, liau, nutrūksta jų finansavimas. kai Izraelis e, sulaiko, ne, ne, negražina mokesinių lėšų, tai ką mes e, tiesiog dūsaujam ir viskas. Man atrodo, kartais reikia būti griežtesniems. Iš tikrųjų, ir daug ką reikia padaryti. Ir aš dar sėki pakartoju rekomendaciją. Persiskaitykite keturias ataskaitas iš misijų vadovų. Ir ypač ta, ta ataskaita iš rytų Jeruzalės e, pateikia labai daug gerų rekomendacijų, kaip taikiai galima būtų išspręsti situaciją. Kai kas e, iš Palestinos ir Izraelio pusės ragina siekti to dviejų valstybių sprendimo, bet man atrodo, kad jis nėra realistiškas. Kaip sakiau, jau dabar yra viena valstybė. Tai kodėl ne, nesusitelkti ties tuo? žmonės tie nepasiturintys palestiniečiai beveik nebeturi minties, vilties. Ir Veronikai, jūs kalbėjote apie taikų protestą, prisiminkite, kad pasaulio didviris yra Nelson Mandela, todėl kad jis e, atsisakė smurto. Jis kalėjo tiek daug metų vien todėl, kad atsisakė smurto. Palestiniečiai atsisakė smurto ir žiūrėkit, ko jie susilaukė, bet mes vis tiek galime stengtis kažką padaryti. Si. Ačiū. Pereisime prie kito mūsų darbo atvarkės klausimo. Ne. Atsiprašau, kol kas nepereisime, nes pono Vestkotų kol kas nėra. Turime luktelti, kol ateis mūsų svečias, tuomet pratesime posėdį. Magari facciamo un dibattito breve. Colleghi, abbiamo, non abbiamo notizie del, del signor Westcott. Kolegos, neturime jokios informacijos, kur yra ponas Westcottų. Bandžiau susisiekti su juo telefonu, taigi nežinau, kiekgi mums reikės jo laukti. Pone Dekaiser paprašė galimybės pasisakyti. Taigi, galite ponę pasisakyti. Ačiū. Aš paprašiau žodžio, kad paaiškinčiau, ko norėčiau paklausti mūsų atstovų. Jau metus e, nuo Pietų Sudano nepriklausomybės paskelbimo mes tam tiek dėjome pastangų, skiriame lėšų, technikos. E, labai daug ES įdėjo į šią šalį. Žinome, kad ponia Ašton ir jos atstovė Margar Marsden Žinome, kad ji palaikė Afrikos sąjungos grupę. Tačiau faktas yra tas, kad šiaurės ir pietų dėrybos niekada ir neįvyko ir situacija pakrypo taip, kad dabar ji yra labai konfliktiška. Ji tiesiog prieš ka, iki karinė jau tuoj gali prieiti ir iki karo ši situacija. Ir aš neradau e, nei Katė Ašton komunikatuose, nei e, jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucijoje neradau nei kitose dokumentuose jokių, jokių nuorodų apie ES veiklą šioje šalyje. ES matomumas visiškai niekinis. O mes juk norėjome būti matomi. Tačiau kiniečiai, kurie milijardus dolerių investavo, jie stato ten naftotiekį, jiems labai aktuali nafta ir jie yra matomi. Ir aš manau, kad ši karo situacija, uh, susisieja su dramatiška humanitarinė situacija. Ir nafto, nafta sukelia tai šaliai labai daug problemų. Ir aš norėčiau, kad mes kreiptumėmės į Europos institucijas, kad ES būtų labiau matoma toje šalyje, nes Mes dabar atrodome, atrodome kaip išspirti iš žaidimo. Ir tai buvo, norė, būčiau norėjusi paklausti šios dienos švečio, kad nes dabar sulaukėme naujos saugumo tarybos rezoliucijos jau e, aišku, užtruks dar kelias dienas, kol visa tai įsigalios, bet atsižvelgiant į politinę, humanitarinę ir ekonominę svarbą. Ar šio klausimo, ar negalėtų jis būti įtrauktas į plenarinę gegužės sesiją, kad mes ir toliau stebėtume, kaip klostėsi situacija. Žinote, kad daugelį pranešimų dėl po rinkimų sakėme, kad turime sekti situaciją šalyje, kad ją turime lydėti jos evoliucijoje, bet mes to nedarėme. Žinau, kad Čarlzas Tanokas labai domisi šiuo klausimu ir kiti, kurių čia šiandien nėra, bet kalbant apskritai, man atrodo, Europos lygmenyje atėjo laikas, kad mes šią temą iškeltume į dienos šviesą ir kad e, būtų mums paaiškinta, kodėl e, mūsų įvaizdis toks nematomas dabar šioje srityje. E, Dėkuoju. Atsižvelgsime į jūsų pasiūlymą svarstyti šį klausimą skubos tvarka, pasistengsime įtraukti jį į darbo tvarkę kaip galima greičiau. Gegužės 14 dieną vyks susitikimas su ponu Maiston, specialiojų atstovų ir tą progą mes išreikšime savo nuomonę. Taigi dėkoju visiems už kantrybę ir kadangi ponas Vestkot atvykti negalės, posėdis yra baigtas.